Good morning, ladies and gentlemen. I... Labą rytą, ponios ir ponai. Iš naujo pradedame biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Šį rytą kalbėsime apie žemės ūkį. Sveikinu komisijos narį, generalinį direktorių, e, auditorių rūmų atstovą. Ir pradžiai suteiksiu e, ponui Alai Nisalai, tai yra auditorių rūmų atstovui, žodį. Uh, Prašom žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komisarė. Man labai malonu pristatyti auditorumų e, ataskaitą 2010 metams dėl žemės ūkio kaimo išteklių, taip pat kaimo plėtros, aplinkosaugos jų, jūros aplinkos e, žuvinkystės ir kitų susijusių skyrių biudžeto. Biudžetas buvo 56. 5 milijardų eurų, tai, yra, tai sudaro daugiau negu pusę viso Europos biudžeto 2010 metams ir aš daugiausiai dabar savo pranešime kalbėsiu apie žemės ūkio bei kaimo plėtros um, sektorių, kur bus kalbama apie du fondus. Tai yra uh, uh, kaimo plėtros fondą ir e SF arba, arba socialinės plėtros fondą. Na, pagal SF buvo trys pagrindinės priemonės, vienų išmokų, vieningų išmokų schema, e, išmokų pagal plotą ir kitos tiesiog neišmokų schemos. E, Tuo tarpu antrojo ramščio išlaidas finansuoja e RD. Čia kalbam apie žemės ūkio išmokas, taip pat schemas e, mažiau palankiams ūkininkavimo teritorijoms ir investicijoms į, į ūkius bei kitą infrastruktūrą kaimo vietovėse. Ką mes nustatėme audito metu už 2010 metus? Iškelsiu keturias problemas. Pirmiausiai, dėl uh, finansinių operacijų teisingumo. Uh, tiesioginio e, operacijų testavimo rezultatai, kurie šis tiesioginis testavimas iš esmės yra pagrindinis būdas patikrinti, ar teisingai atliekamas finansinis operatorius. Uh, Taigi mes patikrinome 238 operacijas ir iš jų 87 e, buvo susijusios su vienokiam ar kitokiam klaidom. Ir kiekybiškai vertinamų klaidų finansinis poveikis buvo mūsų vertinimu 2,3 procento. Kitaip sakant, virš vadinamo materialumo slengščio. Kaip ir ankstesniais metais, e, auditorumai patvirtino, kad klaidų dažnis ir finansinis poveikis nėra to lygiai pasiskirtęs po visas politinės sritis, kalbant apie SF. Beveik visos kiekybiškai vertinamos klaidos buvo tikslumo, vadinamos tikslumo klaidos. Tai daugeliu atveju tiesiog būdavo e, deklaruojami per dėlį žemės plotai. Kaimo plėtros sektorijoje taip pat buvo klaidų susijusių su e, tinkamumo kriterijaus taikymu. Kai kada mm, buvo problemų susijusių su kontrolės sistemomis, e, e, kai kalbame apie SF e, ir FRD patikrinimo sistemas. Naudojama sistema vadinamoji AJAX. Mes audituodami 2010 metų rodiklius įvertiname, kad AJAX veiksmingumą neigiamai veikia E, netikslus duomenys duomenų bazėse. Ir taip pat e, ne visai tikslus kryžminio patikrinimo rezultatai. Pateiksiu vieną pavyzdį, viena iš duomenų bazė AX ar e, BAS duomenų bazė, sistema, kurioje naudojamas skaitmeninių žemėlapių duomenis, tai yra fotografijos čia neprivalomas. Na, ir mes įvertiname, kad e, buvo įtraukti taip pat ir tokie žemės plotai, kurie šiaip jau neturėtų atitikti kriterijų. Tai yra uolingos ar miškingos vietovės ir panašiai. Patikrintos domenų bazės kai kada m, e, turėjo pasenusius duomenis ir be abejo tai neigiamai veikia vertinimo kokybę. Trečia. Ir vėlgi, čia reikėtų kalbėti irgi apie kontrolės ir priežiūros sistemas. Vienas iš pagrindinių AJAX elementų yra tas, kad e, daugeliu atveju reikalingi patikrinimai vietoje. Valstybės narės privalo užtikrinti patikrinimus vietose. Kai mes patikrinome tokius e, patikrinimus vietoje, nustatėme, kad ta kontrolė, tie patikrinimai ne visada buvo tinkamai atlikti. Mes matėme įvairiausių patikrinimų uždėlisimų, neteis, neteisingų matmenų ir kitų klaidų, kurios padarė vietos valdžios institucijos. Taigi, tikrindami taip pat e, e, aplinkosaugos generalinio direktorato E, duomenys irgi nustatėme, kad kai kada patikrinimų vietose duomenys nebuvo tinkamai dokumentuoti. E, ketvirtoji pastaba būtų ta, kad e, Didžiai Agri mm, ataskaitoje už 2009 metus buvo tam tikrų elementų kurie priklausė antrajai ašiai susijusiu su kaimo plėtra. Ir e, vėliau e, komisija buvo nusprendusi e, tam tikras išlygas atšaukti, kadangi mes buvome prieš tai jau išreiškę nuomonę, kad išlaidos nebuvo patvirtintos, nebuvo pateisinamos. Taigi bendrai paėmus auditorių rūmai padarė išvadą, kad 2010 e, metais e, finansinė ataskaita dėl išlaidų su žemės ūkio sektoriumi e, buvo šiek tiek paveikti vadinamosios materialiosios klaidos. Bendras poveikis galėjo būti maždaug 14 milijardų eurų. Na ir kaip e, autorumų prezidentas Pons Kalderas savo metinėje ataskaitoje už 2010 metus pastebėjo, pacituosiu, nepaisant e, to, kad daugelį metų šeilės sistemos tobulėja, vis tik tai lieka e, esminių prielaidų dėl mokėjimų paklaidų. E, tai pirmiausia susijęs su nacionaliniu išteklių pritaikymu. Taigi aš manyčiau, kad e, svarbiausia būtų dabar toliau tobulinti AJAX. Ir pirmiausia, reikia pasirūpinti, kad čia būtų įvesti šio laikiniai, tai yra vėliausi ir patikimi duomenys. Kokios dar būtų rekomendacijos? Po išvadų ir nustatęs tam tikrus faktus, auditorių rūmai E, e, rekomenduotų, kad e, automatinės fotografijos turėtų būti naudojamas privaloma tvarka ir duomenys turi būti nuolatos atnaujinami. Taip pat mokėjimo agentūros turėtų skubiai ištaisyti nustatytas trūkumus, ypatingai tas atvejus, kada kontrolės sistemos arba AIX duomenų bazės buvo nepakankamai geros kokybės. Uh, E, dar vienas pastebėjimas būtų, kad e, valstybės narės turėtų gerinti patikinimus vietoje, tam, kad būtų galima iš tikrųjų patikslinti patikimiau e, tuos regionus, kurie yra tinkami, kurie tinka išmokų kriterijus. Na ir, pirminkė, tokios būtų pastabas dėl antrojo ramščio. Jeigu jūs turėsite klausimų, tai mielai esu pasirengęs jūs sakyti. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū. Toliau komisaras Čelaš. E, ar jūs norėtumėte kaip nors pakomentuoti autorumų e, nustatytus faktus? E, Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Geras lėšų administravimas žemės ūkija man yra prioritetinis klausimus. Mes esame išsikėlę ambicingų tikslų ir mėginame jas šiemet pasiekti. Taigi dabar norėčiau aptarti visus mūsų pasiektus rezultatus ir pažangą dėl dabartinės situacijos. 2,3 procento klaidų. Kaip min... dėl tiesioginių mokėjimų pagal JACS klaidų lygis yra dar mažesnis. Tačiau auditorumai mato tam tikrose srityse didesnę riziką, tačiau klaidų skaičius bendrai paėmus mažėja ir tose srityse. Taigi faktai rodo, kad administravimas yra visai neblogas. Aš norėčiau dabar panalizuoti priemonių, priemonės, kurios buvo taikomos tam, kad pasiektume geresnės pažangos. Sertifikavimo komitetai, kad valdymas valstybėse narėse vyktų sėkmingiau. To anksčiau reikalavo auditorumai. rūmai ir pagal statistiką mes paprašėme, remdamiesi statistiniais duomenimis, mes pareikalavome sertifikavimo įstaigų, kad jos pateiktų tam tikrus testus, kurie bus taikomi nuo kitų metų. Be to mes vertinome IACS ir pagerinome IACS kokybę 1 procentas klaidų tiesioginiuose mokėjimuose rodo, kad mūsų pastangos tikrai buvo ne tuščios. Didžiausių problemų kilo Rumunijai ir Bulgarijai. Rumunija baigs įgyvendinti veiksmų planą 2011 metų pabaigoje, o atitinkamas generalinis direktoratas išlaikė savo tą patį tą pačią atsargę poziciją 2010 metams ir lauks, kol, mm, priemonė, kol tos priemonės bus pradėtos įgyvendinti artimiausių metų ir kol jis duos rezultatų. Rumunijoje 2011 metų spalio mėnesį buvusi komisija patvirtino gerus rezultatus arba pagerėjusius rezultatus. Ta nustatė ir Žemės ūkio generalinio direktorato komisija prieš dvi savaitės. Portugalija. Atitinkamas direktoratas taip pat buvo išreiškęs kai kurių abejonių ir pateikęs mo, gerinimo priemonių planą, kuris turėtų baigti veikti 2012 metų pradžioje. Jeigu bus konstatuota, kad darbai nebuvo įvykdyti arba nepakankamai kokybiškai buvo vykdomi, vykdomos rekomendacijos, tada imsiuosi ir atitinkamų priemonių. Dabar finansinis koregavimas. Kai kurių priemonių jau buvome ėmėsi tam, kad apsaugotume mūsų finansus. Dėl patikimumo valstybės narės turi pateikti savo APIS kokybės analizę, kaip minėjo kolega Misela. Jeigu pasirodys, kad yra kokiu nors problemų, tai valstybės narės turi koreguoti biudžeto atitinkamas pozicijas. 2010 metai buvo projekto pilotiniai metai ir netrukus turėsime rezultatus ir juos galėsime vertinti. Kaip gerinti administravimą? Yra keturi pagrindiniai punktai atsižvelgiant į tas reformas, kurios dabar yra svarstamos taryboje ir parlamente tikrai nebejotinai tos priemonės turėtų padėti sumažinti klaidų kiekį. Pirmas punktas tai yra sertifikavimo įstaigų vaidmens stiprinimas, kurios turėtų atlikti tam tikras e, pavyzdinės transakcijas ir jau 2010 metais buvo pradėta ši veikla. Visų pirma, mes padidinsime kontrolę, pagerinsime jos kokybę, bet to dirbsime tikslingiau Kitas dalykas, mes galėsime sumažinti kontrolių kiekį tose srityse, kur kontrolė parodė, kad klaidų yra mažai. Kita vertus, tai privers valstybės narės tiksliau, atidžiau kontroliuoti probleminės zonas. Dabar e, lėšų gražinimo mechanizmas bus supaprastintas ir mes dabar įvedame 100 procentų ribą vietoje anksčiau buvusios 50 procentų ribos. Tai reiškia, kad galima sustabdyti visus mokėjimus, jeigu yra nustatomi pažeidimai. Aš irgi, kaip ir jūs, manau, kad tai yra labai svarbu, kad kontrolė veiktų. Esant, kai kalbam apie mažas įmonės, taip pat labai svarbu yra sumažinti administravimo naštą, supaprastinti taisyklės žemės ūkio srityje esantiems mokėjimams. Mes norėtume taip pat supaprastinti kontrolės procedūras, taikydami vieningų mokėjimų procedūras ir nustatytų sumų mokėjimo procedūrą. Taip pat norėtumėm gerinti tiesioginę paramą aktyviai veikiantiems ūkininkams Dabar bendra žemės ūkio politika vykdoma pagal bendro sprendimo procedūrą, todėl parlamentui tenka labai reikšmingas vaidmuo. Tikiuosi, kad jūs padėsite įgyvendinti visus mūsų, nustat, visas mūsų priemonės, kurias mes ketiname įgyvendinti artimiausių metų. Pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Felneriui, pranešėjui, kuris tikriausiai nori užduoti klausimų, po to sutiksiu žodį ir komiteto nariams. Pone Felneriui, prašau. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau savo ruoštų e, padėkoti savo ir komiteto vardu Europos audito rūmų atstovams ir komisijos atstovams, nes e, turime iškilių prelegentų šiandieną ir todėl galime uh, puikiai padiskutuoti dėl ES biudžeto lėšų panaudomo tinkamumo. Na ir norėčiau paliesti keturis dalykus. Pirmiausia, kaimo plėtra. Antra, tas pavyzdys, kurį pateikė auditorumai skurdžiausiams gyventams, antras gražinimas valstybinarių lygių, na ir galiausiai BŽUP žalinimas, taip sakant. Tačiau prieš tai norėčiau pasidalinti bendro pobūdžio pastabomis, kurios yra veikiau nukreiptos auditorumų atstovų pusiai, kaip pavyzdžiui 3, 4, 55, 3555 pastraipose pasakyta, kad um, e, lėšas buvo panaudotas materialės rytyje, tačiau uh, vėliau audito rūmai pridūrė, uh, kad e, tiesioginės išmogos Ajax rytyje buvo be klaidų. Na, tai skaitant tai, aš sutrikau, nes jeigu teisingai supratau, nes tiesioginių išmokų suma lieti 43 milijardus eurų ar 77 procentus visų išlaidų. Tačiau jeigu pasižiūrėsime tos 27 procentus, tai jie tarsi yra išimtis iš taisyklės. Man patinka, kai audito rūmai yra budrus, tarsi buldogas įsikimba, bet tačiau dabar skaitant tekstą, man staro įspūdis, kad padėtis yra prasistesnė negu atrodytų. Ir tai, jog mes šiandieną sugebėjome tinkamai panaudoti didžiąją lėšų dalį be klaidų, tai jau vertina kaip sėkmė. Tačiau dabar tai čia pristatyta kaip išimtis iš taisyklės, o juk mes čia kalbam apie 77 procentus lėšų, kurių atveju nebuvo padaryta klaidų. Tai galbūt e, teismo atstovai galėtų, auditorumo atstovai galėtų uh, pakomentuoti šį faktą. O dabar dėl kaimo plėtros. Nors 37 procentai visi, e, visų lėšų buvo panaudota tinkamai, tačiau 12 milijardų eurų buvo panaudota taip, kad ten padaryta nemažai paklaidų ir turi nepamesti iš akių šio fakto. Komisija 357 eilutė dėl uh, kaimo plėtros nurodo, jog e, nuolat gerinama priežiūros ir kontrolės sistema ir todėl šios rytie mažėja paklaidų skaičius. Tačiau man tuomet kyla uh, natūralus klausimas, koks yra paklaidų lygis šioje srityje. Tik tuomet galėsime suprasti, kas vyksta. Galbūt uh, auditorumai ar komisaras Šiolas galėtų pakomentuoti šį aspektą, tačiau tikrai mums įdomu, koks tikrasis paklaidų lygis šioje srityje. Ir taip pat norėčiau pasidomėti, ar auditorumai sutinka su teiginiu, kad e, tame laikotarpį, apie kurį kalbame, kalbame, iš tikrųjų buvo mažinamas e, paklaidų skaičius ir ar galima tikėtis, kad ta tendencija tęsis. Aišku, mes norime, kad tų paklaidų iš viso nebūtų. Jeigu nuolat gerinama kontrolės ir priežiūros sistema, kaip teigia komisija, tai, tai kažkada ir pasieksime tą tikslą, kai nebus daroma jokių paklaidų. Tai kada komisijos manimu mes galėsime tikėtis, kad kaimo plėtros rytyje nebebus paklaidų. Uh, Ir galbūt e, komisarė e, Čiolos galėtume pakomentuoti, e, kokios priemonės galėtų pagerinti padėti lėšų panaudojimo kaimo plėtros rytyje. Nes kaimo plėtros sritis yra panašoka į regioninis plėtros fondo lėšų panaudojimo sritį, kurią vakar uh, labai išsamei aptarėme su kompetitingo komisaro. Ir mums buvo paaiškinta, kodėl e, regioninės plėtros rytyje ir paklaidų rizika yra didelė. Bet e, nors e, skaičių dabar čia palyginimai neturiu, atrodo vis dėlto yra didžiulis skirtumas tarp regioninės plėtros e, lėšų panaudojimo ir kaimo plėtros. E, Kodėl taip yra? Ar e, kaimo plėtros rytyje yra e, galbūt tinkamesnės priemonės arba tinkamesnis teisinės pagrindas, kuriuo remiantis galima taikyti sankcijas. Apie jas beje vakar išsamei kalbėjome ir galbūt komisija turi tokių priemonių, kurios iš tikrųjų skaudžiai suduoda valstybėms narėms. Taigi galbūt galėtume pak pakomentuoti, galbūt šiose dviejose skirtingose zrytise taikomas skirtingos priemonės arba galbūt yra tiesiog kitokia valdymo kultūra. Taigi galbūt e, galėtumėte e, pakomentuoti šios aspektus tam, kad ir mes galėtume pasimokyti iš to palyginimo tarp kaimo plėtros ryties ir uh, E, regioninės plėtros ryties. Gerdamas kavą su komisaro e, Čioli, mes išsamei aptarėme jūsų taikomas nuobaudas jūsų kompetencijos rytyje. Tai galbūt galėtumėt pakomentuoti dabar šį aspektą, nes gal tai ir kolegoms įdomu. Tai yra kokios sankcijos nuobaudos yra taikomos e, kaimo plėtros rytyje ir kokios priemonės sankcijos iš tikrųjų skaudžios valstybėms narėms. Trečias dalykas Bet sviesto atvejis. E, čia. E, aš čia nelabai suprantu, kokia čia yra mintis, tarsi sviestas iškeičiamas sūrį ir tai duoda naudos skurdžiausiams gyventojams. Ir e, audito rūmai jau gan kritiškai kurį laiką vertina šią, šį režimą. Jau 2009 metais audito rūmai nurodė, jog toks režimas neužtikrina tinkamų kaštų skaidrumo ir veiksmingo jų panaudojimo. Taigi norėčiau paklausti, ar tokios priemonės finansų valdymo požiūrių yra tinkamos. Dar krito man jėkisi tai, kad pervež, sviesto pervežimo kaštai siekia 0,9 milijonų eurų. Tai ar čia tikrai tinkamas priemonės ir tokiu būdu galime veiksmingai panaudoti lėšas? Galbūt auditorumai galėtų paaiškinti mums, kodėl jų sumanimu mes turime atsižvelgti šį konkretų pavyzdį. Kodėl jums taip kliūva šis režimas? Na, o savo atsakymę komisija nurodė, kad jos manimu tai toli gražu nėra formali paklaida. Na, kaip ir kitų e, sričių, atveju komisija ir auditorumai neaptarė šių aspektų su um, valstybių narių valdžios institucijomis trišalėse susitikimuose. Ir norėčiau paklausti um, pono komisaro, ar kaip, kaip Jūs manote, galima išvengti tokių nuomonių skirtumų dėl tokių svarbių aspektų? Ko, galbūt tie trišaliai susitikimai ir būtų sprendimas ir jums šioje srityje. Na ir paskutinis dalykas - lėšų sugražimas. Mm. E, ir jeigu yra mokėjimai atliekami teisingai, valstybių narių valdžios institucijos turi susigražinti tas neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas iš naudos gavėjų. Jūs teigiate, kad sistema pagerėjo, tačiau vis dėlto reikia dar patikslinti taisyklės tvarka tam, kad būtų išvengta skirtingų taikymo pavyzdžių valstybės narėse, skirtingo interpretavimo. Na ir bendraujant e, su komisija, man darė įspūdis, kad um, pasiūlyme dėl BŽUP ir reformos tam, kad šis sutaptų su strategijos 20, Europo 2020 tikslais, jūs esate numatę dalinę peržiūrą. E, gražinimo srityje, lėšų sugražinimo srityje. Taigi, ką jūsų manimų galima tobulinti? Na ir galiausiai, komisario Kiolos, galbūt jūs galėtumėte trumpai nurodyti, kokias priemonės, kokias priemonės yra numatytos šiame nauja pasiūlyme tam, kad situacija būtų pagerinta. Ir taip pat norėčiau sužinoti iš auditorumų, ar jūsų manimo tokių priemonių pakaks. Ir toliau dėl BŽUP. Aš girdėjau, kad ateityje bus siekima, kad BŽUP būtų žalinama, bet tai girdėjau iš aplinkosaugos komiteto, tai aišku gerai, tačiau kartais, jeigu kažkas tampa sudėtingiau, tai bent jau mūsų komitete žinome, kad jeigu kažkas sudėtingėja, tai kyla ir tam tikros rizikos, kad bus daromas klaidas ir taip toliau. Tai norėčiau sužinoti, ar BŽP žalinimas reiškia, kad gali, pažiūrėjau, padidėti paklaidų rizikas šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Ponas Hatsimakakis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, Norėčiau kreiptis į pirmininką ir atkreipti jūsų dėmesį į parlamentarų dalyvavimą šiame posėdyje. Man atrodo, kai kalbam apie didžiausią išlaidų eilutę ES biudžete, tai tenka tik apgailestauti, kad tiek mažai narių yra atvykę. Aš noriu kitame koordinatorių posėdėje paraginti jūs aiškiai pasakyti šitą faktą. Mano frakcija dalyvauja pilnai, galiu pasididžiuodamas tą pasakyti. Žinoma, labai gerai, kad na, mūsų nėra, man frakcijų, iš mano frakcijos mūsų nėra daug, bet vis dėlto mes esame visi. Mes esame mažų mažiausiai mūsų dalyvavimas skolingi mūsų mokesčių mokėtumėms. Na, aš noriu pasakyti, kad mano vertinimas yra neblogas, vystimasis raida vyksta ir man tai patinka, tai yra neblogas pavyzdys visoms kitoms išlaidoms, ypač sanglaudos politikos rytyje. Uh, Tačiau, žinoma, kaimo plėtros srityje dar yra šiokių tokių šešėlių, komisaras tą žino. Čia padėtis yra pakankamai sudėtinga ir kartais labai sunku sukontroliuoti procesus, lygiai taip pat kaip sanglodos ir regionų politikos srityje. Tačiau bendrai paėmus tendencija yra gera. Na, aš norėčiau dar kartą e, pakalbėti apie atgalinius reikalavimus iš principo vertinimas mano nėra blogas, ypač kai kalbam apie skaidrumą. Aš e, dar jau ne vieną kartą esu pabrėžęs, kad jūsų spaudos tarnyba neblogai dirba ir jie, ten yra pareikšta, kad jūs reikalavote 204, sugražinti 214 milijonų eurų, išvardinote, kokios šalis yra, e, ką turi sugražinti ir už ką. E, Labai gerai, kad yra toksai skaidrumas, visoms valstybėms narėms tampa aišku, kodėl jos pateko į tą sąrašą ir jos galbūt tada e, nusprendžia daugiau nedalyvauti, na, nedaryti tų klaidų, kad vėl nepatektų į tą sąrašą. Tačiau yra ir problemų. Problemų yra dėl to, kad susigražinimas vyksta skirtingais laikotarpiais valstybėse narėse. Valstybėse narėse yra taikomos skirtingos taisyklės. Dabar yra ta minėta 50 procentų taisyklė. Tačiau valstybių narių skaičius ne visuomet galima palyginti, kaip minėjo audito rūmų ataskaita. Procentai palūkanos skaičiuojamos nevienodai, ir reikalavimų išėmimas iš balanso taip pat yra vykdomas ne vienodų laikotarpių ir tai turi, žinoma, neigiamų pasiekmių bendryjei, kadangi lėšos susigražinamos ne vienu metu ir vėluojama jas sugražinti į biudžetą. Todėl čia reikėtų labai tiksliai nustatyti laikotarpį, iki kurio turi būti sugražintos neteisingai ar klaidingai išmokėtos lėšos. Be to reikia aiškiai reglamentuoti palūkano klausimą. Ir norėčiau paklausti, kada galime tikėtis tokio pobūdžių taisyklių. Na ir seni reikalavimai, reikalavimai iš e, dešimtojo dešimtmečio ir iš pirmojo šio tūkstantmečio dešimtmečio senais laikais susigražinimo taisyklės dar nebuvo tokios griežtos ir kai kurių E, kai kurios lėšos buvo negražintos. Ką darysime su jomis? Jūs žinote, kiek aš atsimenu, buvo įsteigta darbo grupė, kuris specialiai turėjo rūpintis tais senais negražin, senomis negražintomis lėšomis. Ir noriu paklausti, koks buvo šios grupės darbo rezultatas. Nemanau, kad reikėtų tas, tas visas istorijas nustumti užmarštin, reikia pabandyti dar grįžti prie to ir pasiekti rezultatą. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes diskutuojam dabar niekam nedalyvaujant iš tarybos, bent jau kiek aš suprantu. Nors būtent valstybės narės galų gale e, atsakingos už didžiąją šių stambių e, pinigų sumų išlaidų dalį. Aš noriu pabrėžti šią struktūrinę problemą, su kuria pastoviai sudurėme, kada tvirtiname biudžetą, biudžeto vykdymą. Yra dar keltas pastebėjimų. Pirmiausiai, kalbame apie valstybių narių vaidmenį ir būtent dėl to aš tiek daug ir kalbu apie tarybą. Mano pirmas klausimas būtų apie pažeidimų aptinkamumą valstybėse narėse. Jeigu aš neklystu, tai turėtų būti visų pirma pačių valstybių narių atsakomybė. Būtent jos turėtų aptikti pažeidimus. Tačiau Dabar, kai žiūriu į 76 puslapį esančią lentelę, šeštąją pastabą, pirmąjį priedą, e, ten, kur kalbam apie atikti, atitinkamumą, vykdymą e, ir taip pat e, paskelbtus pažeidimus, matau, kad ir didžiulis skirtumas tarp to, ką viešai skelbia valstybės narės ir po to tarp tų reikalavimų, kuriuos gal gale pateikia komisija. Taigi man kyla klausimas, kodėl yra tokia didžiulė spraga, toks atotrukis tarp to, ką pačios valstybės narės aptinka ir tarp to, ką komisija galų galę mėgina sutvarkyti. Pavyzdžiui, Graikijoje kalbame apie 40 milijonų ir 660 milijonų. Štai toks skirtumas. Be abejo, galėtų būti kažkokių nedėlių skirtumų, tačiau toks atotrukis na, man tiesiog yra nesuvokiamas nebent valstybė narė iš tikrųjų nedaro savo namų darbų. Taigi mano pirmas klausimas būtų, ar jūs tikite, kad valstybės narės vis dar iš tikrųjų atlieka savo pareigą, mėgindamas sustatyti pažeidimus. Kitas dalykas susijęs su tuo, kad valstybės narės e, kompensuoja pinigus, ar, ar kompensuoja pinigus, kuriuos turėtų gražinti. Apie 90 procentų šių lėšų vėlgi gražina valstybės narės iš viešųjų fondų, užuot išieškojusius lėšas iš galutinio naudos gavėjo. Vėlgi, tai yra kitas dalykas, kurio aš nesuprantu, kadangi tai yra, na, na nesakyčiau, kad gal neteisėtas, bet bent jau keistas būdas į pripumpuoti papildomų lėšų žemės ūkio sektorių. Be ir taip jau milžiniškų viešųjų lėšų srautų, kurie yra nukreipiami į šį sektorių. Tokiu būdu mes neatgauname lėšų iš galtinių naudos gavėjų, bet leidžiam valstybėm narėm sumokėti vėlgi iš mokesčių mokėtojų lėšų, iš viešųjų fondų. Uh, Taigi mokesčių mokėtojai moka dvigubai. Ar negalėtumėm padaryti bendros kažkokios taisyklės, nustatyti bendros taisyklės, kad tai neprimtina, kad pinigai, kurie neteisėtai išmokėti e, ūkininkams, turėtų būti ir išieškoti iš tų pačių ūkininkų, iš galtinio naudos gamėjų, o ne iš valstybės biudžeto. Na ir mano galtinis klausimas susijęs su vėlgi žemės ūkio ir aplinkos saugos schemomis, vadinamams agri-environmental schemes. Ačiū komisarui už atsakymą raštu. Tačiau E, turiu pareikšti, kad nuo to suprasti viską tapo dar sudėtingiau. Savo klausimą raštu aš daugiausiai kalbėjau apie auditorumų specialų į pranešimą dėl e, aplinkosaugos žemės ūkio schemų. E, schema yra labai sudėtinga, labai sunku išmatuoti viską. Ir beveik neįmanoma nustatyti, ar iškelti tikslai tikrai buvo pasiekti. Tai yra labai rimta problema susijusi su šiuo tikrai svarbiu projektu, todėl norėčiau dar katelį paklausti. Be to, ką jūs jau uždėsite atsakymę raštu, gal galėtumėte man dar šiek tiek patikslinti šią patį. Ir aš atsiprašau, Pone pirmininkė, 10 val. turėsiu balsuoti aplinkosaugos komitete, taigi gali tekti išeiti prieš komisarui sakant. Na, jūs tik klausėte, ar yra valstybių narių atstovų. Taip, valstybių narių atstovų iš tikrųjų nėra salėje, tačiau tarybos sekretariatas, kiek suprantu, kruopšiai viską žymisi, taigi valstybės narės bus informuotas apie viską, kas čia pasakyta. Taigi tokia dabar yra padėtis, bent jau kiek man žinoma, o dabar, o dabar žodis ponus Tars. Jis didžiuojasi, kad jo frakcija taip pat yra pilnai atstovaujama. Um, ik wil, ik wil, uh, drie... Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trimis temomis. Visų pirma, galutinių naudos gavėjų skelbimas. Viešame sąraše praeitą savaitę jau apie tai kalbėjome su komisaru, mūsų komitetas ilgai kovojo už tai ir plenarinėme posėdėje šis klausimas buvo svarstomas, kad būtų pag parengtas galutinių naudos gavėjų sąrašas struktūrinių fondų, žemės ūkio fondų ir kitų. Ir šis sąrašas turi būti viešas. Teismas pateikęs, pateikė sprendimą dėl duomenų apsaugos problemų, kuris neleidžia dabar paskelbti tokio sąrašo viešai. Dabar noriu paklausti, ką jūs kaip komisaras komisijoje ketinate nuveikti tam, kad įvykdytume teismo sprendimą, bet ir pateiktumėte parlamentui reikalaujamą galutinių naudos gavėjų sąrašą. Kitas dalykas - tai klausimas ir auditui, auditorumams ir komisarui. Auditorumų atstovas pasakė, kokių pastangų buvo imtasi tam, kad e, geriau organizuoti kontrolę. Buvo kalbama daug apie tą IACS, integruotą administravimą ir kontrolės sistemą, mm, kontroliuojama vietoje, satelitinės sistemos yra taikomos ir panašiai, viskas yra labai gerai, tai ir yra dalis biudžeto tvirtinimo procedūros. Bet iš kitos pusės yra ir trūkumų. Finansų kontrolė yra geras dalykas, klaidų kontrolė yra geras dalykas, bet yra ir kita kontrolė, tai yra efektyvumo, veiksmingumo, lėšų taikymo, pritaikymo veiksmingumo kontrolė. Taigi, ar kas nors kontroliuoja lėšų panaudojimo kokybę? Aš žinau studiją, kurią parengė Flamų televizija. Televizija nuvyko į Trakiją, tai yra e, pasienis tarp Turkijos ir Graikijos. Ir apklausė daug ūkininkų, sužinojo, kad dėl subsidijų atsirado tam tikra konfliktinė situacija tarp jaunų ir vyresnio amžiaus ūkininkų. Jaunieji, e, sako, ten beje auginama daugiausia medvilnė. Taigi sakoma, kad e, jie negauna subsidijų, kadangi senieji ūkininkai uh, laiko užgrobę visas žemes ir neleidžia jauniesiems pasinaudoti tokiu būdu įmanomomis subsidijomis. Tam tikra pensijų sistemos e, klaida neleidžia jauniesiems e, aktyviai dalyvauti ūkininkavimo veikloje ir neleidžia pasinaudoti lėšomis daugiau, daug, didžiausia dalis ūkininkų tame regione yra vyresni negu 55 metų amžiaus ir jauniesiems yra visiškai, nėra suteikiama jokia galimybė dalyvauti aktyviai žemės ūkio veikloje. Na ir paskutinis mano klausimas - subsidijų kokybė. Ką jūs darote tam, kad ją pagerintumėte? ir auditorumams turiu klausimą. Ar jūs vykdote pakankamai kontrolių? Pavyzdžiui, kad ir medvilnės klausimais. 2002-2003 metais, man atrodo, buvo atlikta atitinkama studija. Ir aš norėčiau sužinoti, ar kas nors po to dar buvo tyriama šiuo klausimu, kaip, ar, ar kokybiškai buvo panaudojamos atitinkamoje srityje lėšos. Dar vienas punktas Atsakydama į raštu pateiktus klausimus komisija e, taipogi aptarė klaidas, tai buvo penktasis klausimas. Tam tikros šalys labai blogai gražina lėšas. Pavyzdžiui, Belgijoje tik 16 procentų tų lėšų, kurios turi būti gražintos, iš tikrųjų buvo gražintos. Tai tiesiog skandalingas rezultatas. E, Komisija vykdė tam tikras e, kontrolės Graikijoje, Belgijoje ir Italijoje ir aš norėčiau paklausti, koks buvo tų tikrinimų rezultatas. Neužtenka sužinoti, kad tai buvo padaryta, mes norime žinoti ir koks konkrečiai buvo pasiektas rezultatas. Graikijoje, Belgijoje ir Italijoje. Ir norėčiau, kad komitetui šie rezultatai būtų pateikti. Ačiū. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Na ir galbūt užduosiu klausimą, kuris jau buvo užduotas šiandieną, bet tą klausimą keliau ir vakar. Tai yra dėl didesnio ES bendro finansavimo dalies tų šalių atveju, kurios atsidūrė finansinėse bėdose. Tai pasakytina tiek apie sanglaudos, tiek ir žemės ūkio e, sritį. Taigi norėčiau paklausti pono komisaro. E, ar dėl to didesnio bendro finansavimo iš ES pusės jis išvelgia ir didesnę e, paklaidų riziką, juolab, kad e, jau yra įrodymų, kad tos valstybės narės e, netinkamai valdo lėšas. Na ir jeigu tikrai yra ta didesnė rizika, tai ar manote, kad tose valstybės narės reikia padidinti kontrolės ir audito pastangas? Na, mano manimu, Tai yra tarsi apdomojimas už tai, kad nieko nedarai ar darai neteisingai. Taigi galbūt priešingai reikėtų kažkokių paskatų toms valstybėms narėms, kurios um, atitlaikosi Mastricho kriterijų ir jų biudžetas yra tvarkoje. Pirmininkas, daugiau mano sąraše kalbėtojų nėra, tačiau aš pats turiu papildomą klausimą papildomai prie to klausimo, mm, kurį uždavė ponas Kabrovski, tai yra kas automatiškai moka. Na, nesu tikras, ar teisingai prisimenu, bet man rodos, Italijoje tas. Žinom, negražinos lėmonės, kas moka jas? Ar, mm, mo, ar ūkininkai, ar valstybė? Dabar suteiksiu vėl žodį auditorumų atstovams. Turime du iš jų. Galite pasirinkti, e, kuris atsakysite, tačiau pirmiausia suteiksiu žodį tam e, kolegai, kuris pristatė šį, šią temą. Dėkoju klausimams užduotams mūsų pusiai. Taip pat dėkoju pranešėjui, taip pat ir komisarui e, už puikų bendradarbiavimo dėl 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas procedūros. Na ir norėčiau e, pabrėžti pagrindinę išvadą, kurią padarėme po šių metų audito. Ir tai beje nėra nauja išvada ar pastebėjimas. Ir vėl teko konstatuoti, kad jeigu netinkamai veikia kontrolės sistemas, tai yra didelė netitikimų paklaidų riziką atliekant mokėjimus. Taigi reikia ir toliau gerinti AJAX ir pasirūpinti, kad e, kontrolės sistemas būtų geros ir būtų tinkamai tvarkomas duomenų bazės. O kai dėl klausimų susijusiu tolimesniais darbais po ataskaitos, o taip pat dėl pono pranešėjo, pono Felnerio um, pastabų. Tai kai kalbame apie 2010 metus, Mes e, pasinaudojame menų pavyzdžių tam, kad galėtume um, įvertinti visus nacionalinių išteklių panaudojimo atvejus ir paklaidus um, lygis buvo 2,3 procentai. O pa, Na ir tos paklaidos buvo ne materialinio pobūdžio, o materialinės paklaidos buvo žemiau 2 procentų. E, tai yra 39,7 milijardų eurų. O dėl trečio viso ramšės ryties, tai auditorumai negalėjo padaryti išvadas, kad tu, paklaida, paklaidos lygis buvo žemiau nei 2 procentai. Na, E, komisija savo atsakymą 3.11 yra pateikusi atitinkamus pa, paaiškinimus, bet čia ne mūsų išvada. O dėl 2011 metų, tai auditorumai nusprendė, kad bus pasinaudoti dviem pavyzdžiais. Ir, e, pavyzdžiui, tokias sritise kaip žavininkystė, vartotojo apsauga, Ako, aplinkosaugą ir taip toliau. Ir mes e, teikysime dvi specifinės e, vertimo metodologijas. O kai dėl to sviesto atveju, tai taip, mes minėjome tą atvejį tarp pavyzdžių ir aptarėme ir su komisija. Tai mūsų metinė ataskaita minimas tas atvejis, nekartosiu atitinkamų išvadų, tiesiog informuosiu jūs, kad visai neseniai gavome atsakymus iš valstybių narių dėl to klausimu, e, kai mes tuos klausimus formulavome ir perdavėme atvejį Olafui. Na ir tuo atveju, čia norėčiau priminti, kad e, kitoje valstybinėje e, buvo kitas operatorius, kuris neveikė kaip nepriklausomas prekybininkas, o tiesiog kaip tarpininkas jis neturi jokios finansinės rizikas ir viskas buvo suorganizuota konsultuojant su įvairiomis organizacijomis tam, kad būtų apeinami Europiniai teisės aktai. Na ir tai buvo visiškai nepriklausomas sandaris tarp nepriklausomų šalių. Ir auditorumai mano, kad svarbu atsižvelgti į tai, kad jeigu pažiūrėsime ketvirtą skyrių, tai tai yra ten yra svarbi koncepcija auditoriams, ypač kai reikia įvertinti labai sudėtingus sandorius ar sandorių serijas. O konkrečiai reiškia, kad reikia įvertinti tokio sandorio ekonominį elementą, o ne vien tik tais reikia atlikti teisinę tokio sandorio analizę. Na, tarkim, jeigu yra sandoris, e, tai yra 500, pažiūrėjau, jeigu 500 sunkvežimių važiuoja kažkokį tai atstumą ir po to tai gali būti sandorio dalis, na, tai sudėtingi atvejai. Ir čia mes kalbame tik apie 2009 metus. Kaip ponas Velneris minėjo, mūsų specialiai ataskaita dėl maisto produktų, tai tas e, sustarimas dėl sviesto, tai čia atveju e, ištekliai buvo panaudoti netinkamai ar, ar atsargos netinkamai ir Ir komisija atsakydama nurodė, kad ji būtent e, sviesto režimo atveju ketina padidinti skaidrumą. Toliau ponas Selas kalbėjo apie komisijos pasiūlymą dėl BŽP po 2013 metų. Na, mums e, auditorumams kaip iš. Tai pernelik ankstyva dar kažką sakyti apie šį pasiūlymą šiame etape. Tiesiog e, mes veikiausiai kitais metais parengsime nuomonę dėl šio pasiūlymo. Aš jau dabar galiu pasakyti, kad atrodo komisija formuluodama šį pasiūlymą atsižvelgia į keletą auditorumo anksčiau suformuluotų rekomendacijų ir tai yra geras dalykas. Ypač tai pasakytina apie aktyvų ūkininkavimą, lėšų susigražinimą ir taip toliau. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Kreda. Norėčiau dar užduoti Jums trumpą klausimą, ponai Alarisinai. Houston, mes turime problemą. Mm. Na, aš kai supratau, kad tas, um, tas atvejis, kai sviestas buvo gabenamas tarp Vokietijos ir Italijos, jau nėra tiesiog atvejis, jau dabar tai yra Olafo byla. Na, gal kas tą atvejį reikia sustabdyti, kol komisija, taigi komisija, atrodo, padidino, nu, ketina padidinti šį skaidrumą. Ir kada jūs ketinate perduoti šį atvejį konkrečiai Olafui? Šis klausimas bus atsakytas vėliau, ponė Kretona, ar turite klausimą? Na, labai trumpai nes mes laukime atsakymų iš Niderlandų Italijos valdžios institucijų ir po to jau bus atliekamas tyrimas. Pane Kretan. Dėkuoju, pana pirmininkė. Kaip kolega ką tik minėjo, kai mes rengėme ataskaitą, tas atvejs dar nebuvo perdutas Olafui, nes mes laukime atsakymą iš Niderlandų ir Italijai. Dabar tos atsakymus jau gavome bet tai neatsiliepia pačiam atvejui. Audito rūmų išvados dėl šio atveju yra labai aiškis, tai yra, kad buvo e, pa, dviem atvejais dėl dviejų elementų pažeista europinė teisė. Tai yra, e, tas sviestas buvo fiktyviai importuotas į Italiją, bet tiesą sakant, tas sviestas niekuomet nebuvo uh, vežtas, nepasiekė toliau e, nei muitinė, taigi tik tais popierė tas sviestas buvo importuotas. O pagal reglamentą sviestas turi būti importuojamas. Kaip žinote, audito, auditoriai nusprendė, kad turinys yra svarbiau nei forma. Taigi, e, formaliai tas sviestas buvo importuotas, tačiau tikro, praktiškai jis niekuomet nebuvo importuotas. O kitas pažydimo punktas, tai tas sviestas neturėjo būti perparduotamas nacionalinėje rinkoje, tačiau tai yra Vokietijos rinkoje, bet jis buvo perparduotas Vokietijoje. Ir vėlgi, formaliai jis nebuvo parduotas e, e Italijos importuoto nacionalinėje Vokietijos rinkoje. Tai padarė importatuotojas e, Olandas, bet tiesą sakant, jis nebuvo tikras importuotojas, jis tai buvo tik Italijos operatoriaus agentas. Tai pirmiausia, tas e, sviestas neturėjo būti, nebuvo importuotas į Italiją, o antrais neturėjo būti parduotas Vokietijos rinkoje. Taigi dviem atvejais, dviem punktais buvo pažeistas Europinis teisės aktas. Jūsų pirminėme klausime Jūs įvardėte keletą aspektų susijusių su kaimo plėtra ir sakėte, kad kodėl, lyginant su pirmojo ramščiu, kaimo plėtros ir tie daroma tiek paklaidų. Na taip, jūs visiškai teisus, nes tikriausiai gal pastebėjote, jog auditorumą e, e nus, nustatė 0,7 procentai paklaidą 3,17 pastraipo ir čia kalbama apie kaimo plėtrą. Taigi kaimo plėtros srityje paklaidų yra daugiau negu net, kad jūs pabrėžite. Kodėl taip yra? Na, bendrais buodžiais tariant, lengva paaiškinti Bet jeigu patogilintumės į detalę, viskas būtų sudėtingiau. Tačiau bendrais būrožiais tariant, iš vienos pusės jūs turite paprastą sistemą. Tai yra pirmo ramšės rytis, tai jie yra labai paprasta sistema. Jeigu turite tam tikrą hektarų uh, skaičių, turi teisę tam tikrą vienkartinę išmoką ir jeigu padaugini, tai padidėja ir išmininką. Taigi yra tai paprasta sistema, kurią lengva administruoti, o kaimo plėtros rytis yra daug sudėtingesnė, nes čia yra e, įvairus. E, paramų išmokų spektras, pavyzdžiui, miškininkystai, ūkininkavimui. Taip pat yra kitokių išmokų formų ir taip toliau įstaigų, tai jeigu yra sudėtingas rytis ir sudėtingesni teisės aktai, su, platus išmokų plėtras, tai tuomet, spektras, tai tuomet ir didesnė e, e, paklaidų rizika ir spektras. Ir ilgiau užtrunka, kol pašalinamos tos paklaidos, pagerinama sistema. Taigi, jeigu norime pagerinti e, situaciją šioje srityje, tai priklauso nuo to viskas, kaip valstybių narių valdžios institucijos taiko tuos režimus, kaip juos kruopšiai taiko ir tam reikia laiko. Vis tos schemos, ties režimai taikomi jau dešimtmečius, na ir padėtis ilgainiui gerėjo. Gal ne šimtų procentų, Dabar viskas pagerinta, nes kaimo plėtros rytis yra vis dėlto tas rytis, kur yra daug deficitų. O kai dėl priemonių, tai jos e, yra naujesnės, dar neišbandytos galbūt, mažai praktikos ir todėl ir didesnė paklaidų rizika. Bet, aišku, reikia dirbti toliau šią sritimį. O dėl tų trišalių sustikimų, kurie buvo paminėti audito rūmai nepalaiko tokių trišalių susitikimų dėl štai kokių priežasčių. Mes audituojame komisiją. Nes galiausiai komisija yra ta institucija, kuri yra atsakinga už biudžetą. Tai yra aukščiausia tarpsi instancija šis rytyje. Taigi mes audituojame tik komisiją, ne valstybės narės nes komisija pristato biudžetą, o mes jums patikėme nuomonę dėl biudžeto įvykdymo. Taigi, viskas susiveda į tai, kad mes audituojame komisiją ir bendravome su komisija, pavyzdžiui, dvišalėse susitikimuose. Be abejo, mes susitinkame ir su valstybių narių atstovais, visų valstybių narių atstovais, bendravome su jais raštu, susitinkame, gauname atsakymus raštu ir mes pasinaudojame visą šią informaciją. Bet jeigu dar kažkoks sklypas buvo neteisingai išmatuotas, tai aš nemanau, kad trišalis sutikimas čia padėtų kažką keisti. Ne, buvo, tarkim, buvo deklaruoti 3 hektarai vietoj 2,5 Mm, net jeigu valstybė narė atvyks į trišalį sutikimą, ji nieko negalės kažką padaryti, nes yra faktas, jis yra pripažintas, valstybė narė mums atsakė raštų į mūsų klausimą. Tai aš nežinau, kokios čia būtų papildomas naudos iš trišalio susitikimo. Jeigu sugrįžtant prie to, uh, sviesto atveju, tai reikėtų keturi, keturšalių susitikimo komisijos, auditorumų, e, Niderlandų, Vokietijos ir Italijos sustikimo. Tai čia būtų jau toks vos ne penkių šalių sustikimas, būtų daug sumaišties, bet galiausiai auditorumų turi padaryti išvadas. Ir ar mes sutiksime dviese, ar tai bus trišalis, keturišalis ar penkiašalis sutikimas, išvados E, nepakeisime. Auditorų užduotis yra nustatyti aiškius faktus. Ir tiesą sakant, faktų nustatymas visiškai nepriklauso nuo to, kiek pokalbio dalyvių sėdi prie stalo. Uh, Ačiū. Komisarė, prašom žodis vėl jums. Ačiū, pirmininkė. Pamėginsiu atsakyti į kuo daugiau man užduotų klausimų, pamėginsiu iš savo pusės šiek tiek nušviesti padėtį. Pirmiausia, dėl kaimo plėtros. Aš suprantu ir aš jau sakiau, kai paėmiau žodį prieš tai, kad jeigu kalbame apie e, BŽUP pasitaikančias e, didesnės e, klaidas, e, daugiausiai čia yra viskas susiję būtent su kaimo plėtra. Garantijų fonde mažiau pasitaiko tokių klaidų. Ir statistika iš tikrųjų rodo, kad čia yra mažesnis negu 2 procentų klaidų, e, rimtų klaidų E, kiekis. Tuo tarpu, kai kalbame apie kaimo plėtrą, ypatingai žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės, čia uh, E, klaidų skaičius yra didesnis, nors minėjau, kad e, per pastarus keltą metų net ir šioje srityje matyti ženklus padėties pagerėjimas, nes komisija jau ėmėsi tam tikrų priemonių ir nuseklėjas vykdė per pastarosius porą metų, viena vertus gerindama statistinių domenų surinkimą, kita vertus aiškindama taisyklių taikymo ypatumus tam, kad klaidų būtų mažiau. Taigi reikia pastebėti, kad klaidų sumažėjo 0,7 e, procento, kuriuos minėjo pans Kreta, jau yra žemiau negu reikšmingas klaidos lygmo. Taigi tai rodo, kad valstybės narės vis tik tai įdėjo pastangų. Jeigu norite, mes galime tvirtinti, kad tai yra taip teisiškai registruotina klaida, bet tai nėra reikšminga statistiškai. E, kai dėl kontrolės, išlaidų kontrolės mechanizmams, aš manau, kad net ir e, kaimo plėtros sektoriuje vėlgi sumažėjo tas klaidų e, lygmuo. Mes sumažiname mm, klaidas, kurios susijusios su pačia kaimo plėtros priemonių natūra, pačiu pobūdžiu. Taip pat buvo atsižvelgta į įvairių regionų specifiką. Tačiau be abejo, atsižvelgiant būtent tą specifiką, yra sudėtinga kartais toliau paprastintas priemonės, nesukeliant pavojus apskritai pačių priemonių veiksmingumui. Taigi turite visada daryti tam tikrą kompromisą, jeigu siekite politinių tikslų ir norite atsižvelgti į kaimo vietovių ypatumus. E, vėlgi tie ypatumai yra skirtingi įvairiose vietovėse ir ne visada galima viską supaprastinti ir apibendrinti. Taigi mes norime paskatinti ūkininkus, kad jie savo ūkininkavimo praktiką uh, E, pritaikytų prie e, tam tikrų poreikių, pavyzdžiui, prie bioįvairovės įsaugojimo, vandens apsaugos, dirbožėmio taršos vengimo ar panašiai. Kita vertus, e, be abejo, kai kada primityvesnės priemonės leidžia labiau išvengti klaidų ir panašiai mes ieškome tam tikro balanso, kitą vertus norime taip pat e, stiprinti kontrolę, pavyzdžiui, stipriname AJAX sistemą. Dabar pons Kelnė uždavė klausimą, kodėl yra skirtumas tarp struktūrinio fondo ir kaimo plėtros fondo, kai kalbame apie klaidų lygmenį. Vėlgi, atsakymas būtų turbūt tas, kad mes, kiek galėdami, stengiamės kaimo plėtros priemonės priderinti prie tų kontrolės e, galimybių, kurias mums atveria AJAX. E, kalbam apie domenų bazės, kalbam apie kitus dalykus, be abejo, esame tam tikrų silpnybių, tam tikrų trūkumų e, šioje sistemoje. Buvo kalbama apie žemės sklypus, tačiau vėlgi iš tikrųjų yra dešimtis milijonų žemės sklypų e, visoje Europos Sąjungoje ir dėl to visiškai natūralu, kad deklaracijos kai kada klaidų įsivelia, tai tiesiog nešvengiama. Tačiau mes e, didiname kontrolės priemą efektyvumą, kryžmiai tikriname duomenis ir stengiamės, kad e, net ir galima statistinė paklaida vis dėlto neįtakotų per nelik e, išlaidų kokybės. Taigi, kaip sakiau, kaimo plėtros programą ir jo, su jas susijusias išlaidas mes deriname prie AJAX e, kontrolės priemonių teikimo galimybių. Ir tai reiškia, kad mes iš metų į metus nustatome identifikuojame tam tikras problemas ir po to kitais metais e, e, skaičiuojame finansinės paskai, pataisas. Tai irgi yra neišvengiamas procesas ir mes be abejo galime numatyti antrajam ramščiui, taip pat ir turimų kontrolės sistemų, kontrolės priemonių tolesnį tobulinimą. Aš manau, kad kontrolės priemonės ir prevencinės priemonės E, e, duoda kartu visai neblogą efektą. Ir lyginant su sistemos, sistemos institucijų klaidų rimtumu, aš manau, kad tas poveikis netoks jau blogas, tai e, į tai mes galime sižvelgti iš metų į metus, kada šitos problemos iškyla. Taip pat tokiu būdu mes įvedame papildomo tikrumo sustiprindami nacionalinės sertifikavimo sistemų teikiamas garantijas ir visos šios taisyklės, viskas tai reiškia, kad mes e, kasmet galime vis e, ateičiau stebėti, kas vyksta ir galime ištaisyti problemas, kada jos e, pasitaiko. Kitaip sakant, nereikia laukti daugiametės finansavimo programos pabaigos tam, kad imtumėm taisyti klaidas. Ta darome kasmet. Uh, E, grįžtume prie kitų klausimų. Aš savo žinginėje kalboje jau minėjau tą faktą, kad e, vėlgi atsispiriant nuo audito rūmų pozicijos ir žodžių, taip pat e, atsižvelgiant tai, kas išdėstė pono Kacimakakis pranešime, mes stengsimės gerinti ir toliau išieškojimo rodiklius, kad čia paminėti E, praeitus, e, kad nuo praeito laiko tarp nuo 2006 metų, kada komisija buvo įpareigotas tai užsimti šito išieškojimo, e, išieškojimo rodiklė gerokai pagerėjo, dabar turime maždaug 55 procentų rodiklius. Tai reiškia, kad metai iš metų, jeigu valstybės narės neišieško bent jau pusės netinkamai išmokėtų išmokų, <clears throat> tada galima be abejo teikti, kad mokesčių mokėtojai moka dvigubai, bet mes dirbame su valstybėm narėm Ir su šia sistema, 50-50 procentų sistema, valstybės narės akivaizdžiai mato, kad mm, jos privalo e, užsimti lėšų išieškojimą. E, tai byloja ir situacija, kurioje iš tikrųjų tapo geresnė. Anksčiau būdavo išieškoma po penkių metų laikotarpio tik tai apie 20 procentų neatsingai panaudotų lėšų, o dabar jau pasiekime maždaug uh, 50 procentų išieškojimo rodiklius ir dabar orientuosimės toliau į 100 procentinį lėšų atgavimą. Bent jau komisija ketina atgauti iki 100 procentų lėšų, o tuomet ir valstybės narės per timiausius keletą metų turės imtis priemonių, turės pasitemti neišvengiamai, siekdamas panašių rodiklių. Kasgi atsitiko per pradinius laikotarpius kai kalbame apie korekcijas ir kai komisija nustato įvairius pažymų atvejus, pavyzdžiui, jūs paminėjote Graikijos atvejį. Komisija aptinka sisteminės klaidas. E, tai yra daugiau negu individualios klaidos, kurias E, kurias e, nustato valstybės narės. Pavyzdžiui, Graikijos atveju taip ir buvo. Mes aptikome sisteminę klaidą LPS duomenų bazėje. E, valstybės narės kartais naudodamas savo sistemas tokių klaidų neaptinka. Taigi būtent komisija per savo audito procedūras aptiko tas sisteminės klaidas. Ir todėl yra skirtumas tarp to, ką aptinka komisija ir to, ką aptinka valstybės narės. Nes jeigu mes nustatome pavyzdžiui, sklypų duomenų bazėje kažkokias tai kokybinės spragas e, arba e, trūkumus patikinimuose vietose. Jeigu mes matome, kad e, tai daro įtaką viešųjų fondų panaudojimą, mes išieškome tas lėšas ir valstybės narės turi jas sumokėti. Kita vertus, valstybės narės tokiu atveju pačios turi imtis priemonių, pataisyti savo domenų bazės ar pataisyti dingą praktiką. E, E, šita sistema, na, jūs prašyti čia palyginti su e, struktūriniais fondais, šita skatinimo priemonėmis e, pagrįsta sistema leido mums kol kas išvengti mokėjimų išmokų blokavimo, nes išmokų blokavimas bet kuriuo atveju yra laikina priemonė jūs galite nemokėti, tačiau jeigu sistema lieka klaidinga, tai galų galia anksčiau ir vėliau išmoka bus išmokėta ir vėlgi atsivels klaidos. Tuo tarpu, jeigu jūs padarote finansinės korekcijas ir tuo pačiu metu spaudžiate valstybės narės, kad jos tobulintų savo sistemas, o mes tai ir darome, mes iš tikrųjų matome realiai pagerėjusią situaciją, pavyzdžiui, ir Graikijoje, ir Rumunijoje, ir Bulgarijoje, mes matome iš audito domenų, kad sistemos tiesiog yra tobulinamos, jos geresnės. Taigi, tiek dėl išieškojimų. Aš taip pat minėjau, Tik dabar ketiname pereiti nuo sistemos 50-50 procentų iki 100 procentinės sistemos. Tačiau Taip pat ir valstybės narės griežčiau turi atsiskaityti už tai, ką joms pavyksta išieškoti. Kartais be abejo susidurime su nacionalinės teisės bazės kliūtimis. Kartais e, turi būti primti nacionaliniai teisminiai sprendimai prieš tai, kol komisija gali iš tikrųjų imtis priemonių ir išieškoti tam tikras lėšas. E, Todėl būtų labai gerai, kad priemonės būtų vienaip ar kitaip unifikuotos, suvienodintos, bet esama ir tam tikrų ribų, kurių negalime peržengti. Mes galime suvienodinti procedūras valstybės narėse, bet negalime perimti e, arba kištis į valstybių narių jurisdikciją. E, buvo užsiminta apie Italiją, apie Ispaniją. Iš tikrųjų, kai kada bylos e, nagrinėjamos metų metus, kol priimamas kažkoks tai teismo sprendimas. O mes turime laukti to teismo sprendimo arba kartais nemokumo atvejais, vėlgi mes turime baigti mm, visas teisinės bankroto procedūras ir tai jau nebe mūsų galiuose. E, be abejo, kadangi turime bendrą valdymo sistemą, bendrą vadybos sistemą, turime pripažinti tą faktą, kad e, e, valstybių narių teisinės sistemos tiesiog nėra iki galo suderintos viena su kita. Kalbant apie tą sviesto bylą, čia vėlgi galime grįžti prie klausimo susijusios su trišaliais sustikimais. Aš tiesą sakant, nevadinčiau jų trišaliais sustikimais, kada bylos iš tikrųjų yra akivaizdžios. Jeigu kalbame apie patikinimus vietoje, mes matome, kad mm, esame klaidų ir panašiai, tai mes tiesiog, tiesiog mm, iš karto skelbime, kad yra klaidų. Bet kartais būna ir tam tikrų interpretavimų, skirtingo interpretavimo atveju, pavyzdžiui, valstybė narė e, kartais taiko teisės aktus, dėl kurių beje sprendimus priėmė taryba ir parlamentas, ir tuo pagrindu mes e, mėginame primti sprendimą, ar lėšas išieškoti ar ne. Jeigu sudarėme su statiškai e, ar, ar sudarėme su tai visiškai reikšminga klaida ar su sukčiavimo atvejais. Na ir, ir kartais komisijai tenka diskutuoti su valstybėm narėm, e, kurios pritaiko vėlgi europinius teisės aktus. Ir be abejo, jeigu komisija mato, kad kažkas yra netvarkojo Europos teisinė, kartais mums tenka prisimti atsakomybę. E, Tačiau kartais matome, kad yra tiesiog interpretavimo problemos, tai tada iš tikrųjų verta sušauktos trišalius e, sustikimus. Būtent, kai mes matome, kad teisiškai nevienodai yra interpretuojami Europos teisės aktai. E, tą, tiesą sakant, mes darome ir struktūrinių fondų srityje. E, kalbant apie struktūrinės plėtros programas, m, mm, situacija irgi gana panaši. Taigi, pono Kreteno. E, argumentas, kad jeigu kažkas pritaikoma žemės ūkio politikoje, kodėl to patys negalime naudoti sanglaudos politikoje. Noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų norėtumėm, jog autorumai traktuotų vienodai šios du sektorius, tiek sanglaudos atvejus, tiek žemės ūkio plėtros atvejus. Be abejo, gal ne visais atvejais, ne visų bylų atveju, tačiau tais atvejais, kada reikia tiesiog kažką patikslinti e, ar sukonkretinti. E, grįžtant prie to specifinio atvejo, Europos, pozicija, Europos komisijos pozicija buvo tokia, kad e, teisės pažydimų nebuvo, nes operatoriai, kurie, buvo, kurie dalyvavo šioje byloje, e, laikėsi įstatymo. Jie nepažydė atvirai įstatymo, gal pačios taisyklės buvo su trūkumais, buvo nepakankamai aiškiai suformuotos, jeigu, pavyzdžiui, turite kažkokias tai atsargas ir mm, nesidalinate tomis atsargomis su, tai, su tais kuriems e, reikalinga socialinė parama jūsų šalyje. E, reiškia, kažkas tame mechanizme neveikia E, tiesa, po 2014 metų šitas mechanizmas bus panaikintas, nes tada jau intervencija vyks tiesiogiai, nebus kaupimas kažkokios tai atsargos. E, kai mes, e, tai yra, kaip tik ir buvo gyvendos priemonės, jog nebereikia kaupti atsargų intervenciniam priemonėm ir tokiu būdu buvo mėginama išspręsti šitą perprodukcijos problemą, kuri kartais pasitaiko. Taigi mes, tiesą sakant, nustatėme, bent jau Europos komisijos nuomonę, operatoriai laikėsi įstatymo raidės. Kadangi sviestas iš Vokietijos buvo skirtas finansuoti skurstančiųjų Italijoje programai. E, E, operatoriai e, e, tik pardavę tą sviestą skurdiesiems Italijos gyventojams išreikalaudavo lėšų kompensacijų, tačiau galų galia tas sviestas atsidurdavo kažkaip vėlgi bendrosios rinkos mm, priekybos tinkle. Mm, kita vertus, viena bendra rinka tai reiškia, kad jūs negalite užtvenkti prekių srauto kažkur tai jeigu sviestas nepasiekė tam tikrų rinkų, kurio laukia, vis tik tai iš teisinės pusės nebūtinai reiškia, kad operatoriai nesilaikė įstatymo raidės. Mes be abejo suprantame, kad esame tam tikrų spragų, tam tikrų e, silpnybių pačios e, sistemos modelyje. E, kita vertus, e, tai nereiškia, kad mes iš esmės turėsime pakeisti. Taip mes interpretavome įstatymus. Na, o kalbant apie tą e, pono Fernę minėtą žalinimo arba ekologizavimo klausimą. Matyt, e, tai reikėtų e, aptarinėti, tai, kai kalbėsime apie siūlomas priemonės. Mes pasiūlėme, kaip galima, prastesnės priemonės, tam, kad būtų galima panaudoti tos pačius kontrolės mechanizmus, kaip ir naudojamus tiesioginiams išmokoms ir patikinimai taip pat būtų taikomi tiem patiem laikotarpiam. Tokiu būdu mes tengiamės kaip galima e, supaprastinti sistemą. Tačiau, kaip jūs turbūt žinote, be to, kad mums reikia tinkamai prižiūrėti Europos fondų vykdymą, mes taip pat turime ir pasiekti rezultatų. Ir tas iškelia efektyvumo, e, kokybės politikos efektyvumo klausimą. Mes be abejo darome įvertinimus, juos atliekame ne tik tai per patikrinimus vietoje Mes taip pat e, mėginame įvertinti efektyvumą ir rengdami reformas, e, teikdami paramą ūkininkams. Ir tokiais atvejais, kaip jūs minėjote, tas atskiras bylas, pavyzdžiui, kalbant apie medvilnės bylą, e, čia buvo suporuoti mokėjimai susijęs tam tikrą gamybą. Tačiau, kaip žinote, tiesioginės išmokos dažniausiai yra atskirtos, jos nėra suporuotos kažkuo tai. Išmokos mokamos nebe už žemės plotą už hektarą. E, tai yra žemės plotą, ne, ne, ne, ne, nesujant su gamyba. Tai yra savotiškas papildomas pajamų šaltinis ūkininkui. Ir e, jeigu kalbame apie žemės e, plotų nuomą, tai vėlgi to negalima sieti su E, žemės nusavybės klausimo. E, ūkininko, kuris dirba tą žemę, yra skirtos išmokos, o ne žemės savininkų, jeigu jisai ją nuomoja ūkininkui. E, taigi tiesioginė išmokų sistema, ypatingai ateičiai, bus daug tikslingiau orientuota būtent jauniems ūkininkams, e, smulkiesiams ūkininkams, ūkininkams ūkininkavantiems e, mažiau palankiose teritorijose ir panašiai. Taigi mes mėginsime priderinti šias sistemas būtent prie didesnių poreikių tam, kad vėlgi nebūtų neteisingai interpretuojamos šios priemonės. Kalbant apie išieškojimus, aš jau apie tai užsiminiau. E, jeigu grįžtume prie žemės ūkio ir e, ekologinių priemonių. Vėlgi, čia schema yra sudėtingesnė, tačiau ir, ir, ir joje matome tam tikrų patobulėjimų. Pointis dėl e, lėšų išieškojimo. Aš jau aiškinau, koks yra skirtumas tarp to, ką nustato valstybės narės ir to, ką mes išieškome dėl skaidrumo, ačiū, kad iškelite šią problemą, galiu jūs patikinti, kad mums, bent jau mano akimis, iš tikrųjų tai yra e, na, vienas svarbiausių klausimų. Mes norime, kad mokesčių mokėtojai galėtų aiškiai žinoti, kur e, yra panaudojamas jų lėšos. Todėl be abejo Europos komisija ketina priimti domen tai, ką nustatė e, Teisingumo teismas. E, ir Kita vertus mes taip pat gerbsime privačius e, interesus, privačias sferas susijusias su išmokų panaudojimu. Kita vertus, e, be abejo, kitiems metams mes ketiname renkti schemą, kurioje dar e, labiau užtikrinamas skaidrumas, išpanduojamas skaidrumas. Dėl kofinansavimo valstybėms, kurios patiria sunkumų tai, kad mes didiname savo įnašą, savo finansinį įnašą dalį, nepakeičia bendrojo mechanizmo. E, visos kitos biudžetinės taisyklės yra taikomas lygiai taip pat, tik tai, e, taip pat ir kontrolės mechanizmai, patikrinimai ir panašiai. E, nereiškia, kad jeigu mes daugiau iš savo pusės įnešame lėšų, tai mums reikia dažniau tikrinti ar panašiai. E, esama e, tam tikrų metodikų, kas leidžia paskaičiuoti, kiek kokiais atvejais dažnai reikėtų tikrinti pinigų panaudojimą. Na, ir kalbant apie tai, kad reikėtų taip pat e, savaip paskatinti valstybės, kurių rodikliai yra geriausi. Na, mes kalbame ne apie tas valstybės, kuriuose lėšos blogai prižiūrimos, o tas valstybės, kurios sudūrė su ekonomis problemomis. Ir e, ne dėl to, kad Graikija patyrė ekonominę problemą, mes griežčiau tikiname. Vienas dalykas yra kokybės užtikinimas, kitas dalykas yra išpanduojamas. E, Iš tikrųjų, jeigu mes matome kad e, valstybė gerai tvarkosi, mes galime šiek tiek e, kaip ir nuolaidžiau e, vykdyti priežiūrą. Tuo tarpu Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos atveju vėlgi savai pailustravo, kad situacija gerė. Aš manau, kad man pavyko atsakyti į, į visus klausimus. Dėl Italijos, dėl Italijos pieno Ar, ar šiuo atveju kompensacijas, e, tai yra išieškojimas gražino e, Vitalijos vyriausybė ar ūkininkai? E, komisija pareikalavo Italijos vyriausybės, kad būtų taikoma 50 procentų taisyklė. Kita vertus, mes labai ateičiai stebime taip pat Italijoje vykstančius teismo procesus, kur būtent valstybė bando išieškoti iš gamintojų lėšas. Dalis lėšų jau išieškota, tačiau kai kurios bylas dar tebėra teismuose kadangi nacionalinės valdžios institucijos dar neįsiaiškino, kas kam kiek skolingas ir dėl to komisija kol kas negali judėti į priekį. Tačiau mes spaudžiam Italiją toliau, mes atidžiai stebime procesą, tą patį būtų galima pasakyti ir apie Ispaniją kartais iš tikrųjų teismuose bylos įstringa ir mes negalime judėti į priekį tol, kol nėra galutinio teismo sprendimo. Bet mes stebime procesą. Taip, dar vienas klausimas dėl pieno kvotų ir dėl galimų apgavyščių šioje srityje. Ar galima būtų gauti visų apgavystyčių atvejų sąrašą visose valstybėse narėse? pieno atvejais. Man ir Ispanijoje žinome keletas atvejų, Italijos atvejai čia minimi. Aš manau, kad mūsų darbas tikrai palengvėtų, jeigu mes gautume tokios informacijos. Pone komisarė, ar būtų galima gauti tokios informacijos? Komisaras, taip. Tokius duomenys mes galime jums pateikti. tada bus, mes galėsime pasakyti, kaip atrodo situacija, kiek lėšų mes jau susigražiname, kiek dar turime susigražinti. Na, iš dalies tokios informacijos, žinoma, dar yra teismų jurisdikcijos žinioje. Taip, ar dar norėtų kas nors pasisakyti dėl auditorumų atsakymų, dėl komisaro pasisakymų? Jūs, ponė Fielneri, jau esate užregistruotas. Prašau. Uh, thanks a lot. I, I will be brief. I think we... Dėkoju labai trumpai. Mes, manau, kad puikiai diskutavome dėl įvairių temų, gavome gerų atsakymų. Ir iš tikrųjų puiku, kad galėjome daugiau sužinoti apie e, sankcijų įgyvendinimą ir supratome, kad Net ir tose pačiose sisrytise egzistuoja nemažų skirtumų. Na, manau, kad reikės dar vėliau paklaus, pasidomėti dėl sviesto. Gal vėliau. Na, dėl tų trišalinių trišalių susitikimų. Na, girdėjome e, audito rūmų nuomonę. Jie teikia, atrodo, pirmenybę dvišaliam sustikimams, o ne trišaliam, keturšaliams ir taip toliau. Tačiau tam tikrą prasme sulinkęs sutikęs e, su komisija. Jeigu e, toks metodas pasitvirtina vienas rytie, kodėl jis neturi pasi, pasitvirtinti e, žemės ūkio srityje, pažiūrėjau, sanglodas rytyje, visi patenkinti tokiu metodu. Bet toli gražu gal nesprendimas, nes aš čia tikiuosi naiviai galbūt, kad ir sviesto atveju toks metodas tiktų. skaitant komisijos atsakymą ir komisija ten aiškiai yra nurodžiusi, kad sviesto bylos atveju komisija nemato pagrindo, kurio remtis galima būtų susigražinti tas sumas. Na tai Čia man sunku įvertinti, koks, ar čia iš tikrųjų yra e, pak, netitikimas, ar sukčiavimo atvejais. Auditorumai sako, kad tai yra sukčiavimas, o komisija sako, čia tiesiog įprastas dalykas. Daug tokių pasitaiko. Na. Aišku, čia reikia laikytis įstatymo raidės, bet šiuo atveju ta įstatymo raidė tokia silpna, tai kad klausant audito rūmų, E, man dar įspūdis, kad atrodo visiškai primtina bandyti apeityti tą įstatymo raidę. Taigi vienai per kitaip turime pasimokinti, iš tokių atvejų daug plačiau juos aptarti. Na ir man norėtųsi galbūt labiau įsigilinti į tokius atvejus, daugiau apie juos paskaityti, negu vien tik diskutuoti apie juos. Bet mano manimu šis sutikimas buvo geras ir bent jau aš asmeniškai e, galėsiu padaryti savo išvadas. Taigi dėkoju. Pirmininkas, na, aš tikrai sutinku su jumis, diskusijos buvo geros ir visi e, dalyvavo aktyviai jose ir auditorumo atstovai, ir komisijos atstovas, ir Um, komiteto narių, dabar siūlo perėti prie, tai siūlo skelbi diskusiją dėl šešto darbo tvarkės punkto baigtomis. Ačiū. Avec ces deux types, ils sont ici ou non? Sorry? Yes, I think they are. to... Na, jeigu kas nors norėtų toliau tęsti asmenius pokalbius, tai prašyčiau tai padaryti už salės ribų. Na, kągi. Pereikime prie septinto darbo atvarkės punkto. Paprašyčiau visų salėje esančių atsisėsti savo vietas. Ir suteiksiu žodį ponui Kubikui iš auditorumų ir paprašysiu pristatyti ypatingai ataskaitą dėl mokyklos e, pieno ir vaisių programos veiksmingumo. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Europos audito rūmai įvyko, įvykdė dvi, du, dviejų ES programų veiksmingumo vertinimą, tai yra pieno ir e, vaistų mokyklose programų vertinimą, taigi prisitysiu išvedas. ES daugiau nei 13 metų finansuoja pieno mokyklose programas. Na ir Tai reiškia, kad pagal tas programas mokyklose vaikams sumažinta kaina pristatomi pieno produktai. Na ir ar tas pienas ir pieno produktai yra tiesiog mokyklos uh, um, valgyklos meniu, ar tas, tie produktai yra duodami vaikams vėliau, tačiau pati mokykla savo nuožiūrą nusprendžia ir gali dalyvauti tose programuose. Ši programa buvo inicijuota, o vaikų mokyklų vaisių programos buvo pradėtos 2009 metais, buvo parengtos nacionalinės programos ir iš esmės tie vaisiai yra teikiami nemokamai ir tie vaisiai yra patikimi ne valgyklose ir tokias, tokias tok, programas turi lydėti pedagoginės nei režimai. Taigi, tokiu būdu šiem dviem programam siekiame tų pačių dviejų tikslų, tai yra padėti stabilizuoti rinką, tai yra rinkos tikslas, o antras skatinti sveikus mytybos įpročius. Taigi abiem programam siekiama to dviejų poveikio. Tai yra tiesioginio poveikio, tai yra padidinti subsidijuotų produktų vartojimą. Tai tur, juos turi vartoti jaunimas ir tai pasiekime, kai mokyklos yra šių produktų. O antra, ilgalaikis e, tikslas yra sveikos mokybos įpročių suformavimas. Taigi, E, kai dėl, na, pirmiausia, mes susitelkėme į mais, pieno programą mokyklose ir auditorumai nustatė, kad pieno programa tiek ilgalaikė, tiek ir trumpalaikė perspektyva duoda mažai rezultatų. Trumpalaikės perspektyvos požiūriu ta programa nėra veiksminga, ji yra nelabai patraukli e, potencialiems naudos gavėjams, juolab, kad yra administracinių kliučių. Be to, e, programa e, sudėtingai gyvendinti, kai, pavyzdžiui, produktai yra platinami mokyklos valgyklose. Ir m, mm, tie papildomi produktai pateikime kartu su, pavyzdžiui, maistu. Taigi, ir į valgyklos e, tvar, valgiaraštį tie produktai būtų įtrauktimi net ir be ES subsidijų. Na, taigi mes darome išvadą, kad taikančią programą neatsižvelgiame pedagoginius tikslus ir nėra sąsajų tarp programos pedagoginių tikslų ir jos įgyvendinimo. Ir be to, platinimas ne visuomet yra akivaizdus ir ne visuomet yra pasinaudoma lygiai grečiai papildomomis pedagoginėmis priemonėmis. Na, o 99 metais komisija rekomendavo tarybai e, gyvendinti šią programą kaip tarybos programą, nes tokiu būdu bus gauta papildoma vertė. E, komis, e, tai taryba nusprendė įgyvendinti programą. Ir nors nuo 99 metų komisija tobulina šią programą, vis dėlto mes manome, kad tos mano nušviesos problemos liko neišspręstos. Kita vertus, mes nustatėme, kad dauguma tų silpnųjų vietų, kurias mes nustatėme e, mais, pieno programos e, sritise, e, buvo galima numatyti, kai komisija planavo šią programą. Taigi pagal šią programą platinimo sistema yra standartizuota, ji yra uh, e, nemokama. Ir jeigu maisto produktai, tie pieno produktai būtų platinami ne valgykloje, tai tuomet būtų ir pedagoginis efektas. Ir manau, kad jeigu būtų atsižvelgta štai tokias rekomendacijas, tai tuomet ta programa duotų naudos. Na, pernelik ankstyvai vertinti programos veiksmingumą, bet jeigu tie maisto produktai bus pieno produktai bus platinami ne valgyklose, bus lengviau pasiekti trumpalaikių ilgalaikių tikslų. Taigi, sprendžiant, ar reikia išlaikyti ar neišlaikyti šią programą, tai pirmiausia reikia priimti sprendimus dėl programos reformavimo, tam, kad būtų ištaisytos silpnusios vietos. Ir ta, programa turi būti reformuojama atsižvelgiant iš tai, ką jeigu pieno uh, programos iš tikrųjų atsiliepia pieno suvartojimui mokyklose, reikėtų padidinti subsidijavimą už pieno produkto kilogramą iki tokio lygio, kai pienas galėtų būti platimas nemokamai. Ir tokia rekomendacija toli gražu nereiškia didesnių ES išlaidų. Priešingai, ne, tai reiškia, kad ištekliai bus panaudoti tikslingiau, sustelkinti vieną gyventojų grupę. O ta gyventojų grupė turi būti nustatoma atsižvelgianti į mytybinį poreikį. Antra, e, reikia atsižvelgti E, reikia atsijėti e, platinimą nuo pieno produktų teikimo e, valgyklose, nes norime užtikrinti, kad programą, apie programą būtų žinoma, ji būtų sąmoningai suvokiama ir jie turi lydėti pedagoginės priemonės. Ir tik tai tuo met, jeigu tos pedagoginės poveikis priemonės bus akivaizdžios, tai tuomet bus pagristas ir Europos bendras finansavimas. Ir aš manau, kai taikomas dvi šias programas, reikia veiksmingai panau, valdyti šias abi programas. Aš asmeniškai manau, kad šią programą galima pakeisti taip ir tokiu mastu, kad iš tikrųjų ji duotų daugiau naudos ir, ir tokiu būdu ES lėšos bus panaudotos veiksmingiau. Dėkuoju, pranešės ponas Itela. Ačiū pirmininkė. Audito rūmų pasisakymas ir pranešimas yra visiškai aiškus ir išvadas iš to padaryti nėra sudėtinga. rinkos pusiausvirai įtakos padaryta nebuvo, nebuvo pasiekti mytybos tikslai. Taigi subsidija pieno programai yra pernelyg maža, kad būtų efektyvi, administravimo našta yra didžiulė. Aš pats tuo domėjausi savo mieste ir perskaičiau vieną straipsnį laikraštyje, kuriame buvo parašyta, jog miestas nutarė nutraukti šią programą, kadangi mokyklos direktoriui tiesiog nusibodo ta didžiulė administracinė našta, kuri užsikraunama dalyvaujant programą. Prašoma pinigų, tačiau tų pinigų yra per mažai, žodžiu, ir ta patirtis yra labai daugumoje, daugumoje šalių būtent tokia. Uh, ar verta visai nutraukti programą, čia yra klausimas. Žinoma, tai yra viena galimybė, bet ar tai nepakenks mūsų programų vardui, jų autoritetui? Aš manau, kad galbūt reikėtų eiti reformų keliu. Na, sakykime, Suomijoje vaikai ir taip daug vartoja pieno pro produktų ir subsidijavimas tokios programos gal ir neturi labai prasmės. Tačiau yra kitų regionų, kur pieno produktų suvartojimas yra labai menkas ir galbūt ir vertėtų tą programą specializuoti būtent tokiuose regionuose. O šiaip aš manyčiau, kad gal ir verta ją būtų nutraukti. Dabar komisija. Pirmininkė, jūs esate visiškai teisus. Aš norėčiau padėkoti ponui Itelė ir ponui Kubikui ir jums visiems už šią galimybę pasidalinti mintimis apie pieno mokykloms programą ir padaryti tai remiantis specialiomis auditorumų išvadomis. Noriu padėkoti auditorumams ir ponui Icelę už pastebėjimus, už rekomendacijas. Žinoma, tikslas yra, kad šios schemos būtų kuo efektyvesnės ir todėl mes sveikiname jūsų pasiūlymus. Ir pieno, ir šiaip maisto mokyklose programa turėtų paskatinti vaikus daugiau vartoti sveikus pieno produktus bei vaisius. Šios programos turi ir edukacinių tikslų, jos turi e, padėti vaikams įsisavinti sveikos mytybos įgūdžius ir tuos įgūdžius išlaikyti visą tolesnį gyvenimą. Manau, kad šios programos prisideda ir prie žemės ūkio paramos ir įtraukia e, sritis, šias sritis į na, vaikų sveikos mytybos programą. Vaikai ir vaiko, vaikų įpročiai padeda, sveiki įpročiai padeda išvengti nutukimo. Uh, Išvados nėra vien teigiamos, jos, nėra, jos yra kontroversiškos. Atsižvelgiant į tai, kad po 2013 metų įsigalioja nauja finansinė programa, komisija siūlo padidinti šių programų finansavimą 150 milijonų per mokslo metus ir kofinansavimą sumažinti priklausomai nuo regiono specifikos. Kofinansavimas gali būti taikomas ir papildomoms priemonėms, kurios šiuo metu yra finansuojamos tik naudos gavėjų, pač, pačių naudos gavėjų. Ir mūsų tolesnis pasiūlymas atsižvelgia į auditorumų išvadas. Dėl pieno komisija nesutinka su E, audito rūmų išvadomis dėl silpnųjų šios programos pusių. 8-9 metų peržiūra konsultacijos su valstybėmis narėmis, su suinteresuotomis šalėmis parodė, kad galima patobulinti šią programą. Pavyzdžiui, galima papildyti produktų sąrašą, ir galbūt būtų galima panaudoti pieną maisto gamybai. Ir paaiškėjo, kad programą remia pačios valstybės narės ir yra jo patenkintos. Žinau, kad ir Europos parlamentas pritarė šiai programai, kadangi siūlė padidinti jai finansavimą 9 milijonais eurų. Tiksliau, pad, siūlė padidinti ją iki 90 milijonų, padidinti finansavimą iki 90 milijonų eurų. Ir nors ES parama šioms programoms nėra labai didelė, vis dėlto valstybės narės nori joje dalyvauja. Kai kurios valstybės narės neturi, neturėjo atitinkamų programų prieš įstodamos į ES. Atsižvelgiant į krizę, atsižvelgiant į taupimo programas, kurios taikomos valstybėse narėse, šios programos sustabdymas dabartiniu momentu būtų kontraproduktyvus greičiausiai programa nebūtų finansuojama toliau pačių valstybių narių. Komisija toliau ketina bendradarbiauti su visais atsakingais asmenimis tam, kad šios programos veiktų efektyviau. Ir komisija savo plane, veiksmų plane po 2013 metų jau įtraukė visus pasiūlymus, kuriuos suformulavo pranešėjas ir audito rūmai. yra numatyta komisijai per deleguotus aktus galimybė nustatyti kriterijus taikant šios programos taikymę. Be to, Europos parlamentas bei valstybės narės turės galimybę padiskutuoti ir apie kitus šios programos aspektus, pavyzdžiui, jos apriepti produktų atžvilgių, jo edukacinę infrastruktūrą, galutinius naudos gavėjus. Ir gal papildomas priemonės bei sinergijos efektus iš pieno ir vaisių programos. 2012 metų 12 e, e, ir 13 metams programų stebėsena atneš ir kitų privalumų, bus galima šią programą toliau tobulinti, programa, programos administracinė našta bus sumažinta ir manau, kad ji turės daugiau naudos valstybėms narėms. Dėkoju. Keturi kolegos paprašė, penki kolegos paprašė žodžio, atsižvelgiant į laiką, siūlau pasisakyti ne ilgiau kaip dvi minutės. Ponas Hatsimarkat. Ačiū pirmininkė. Kaip aš suprantu, programa visų pirma yra pernelik sudėtinga ir ji nepasiekia tų tikslų, kurie jai yra keliami. Ir kai kur tokia sklando idėja, kad galbūt programą reikėtų sustabdyti. Aš noriu išsakyti priešingus argumentus. Žinau, kad teismas išsakė kai kurių dviejonių, ar dė, e, Žemės ūkio generalinis direktoratas apskritai gali užsiimti šiais dalykais. Mane domina daugiau edukacinis aspektas ir sveikatos aspektas. Pagal Lisabonos sutartį mes kaip ES atsakome už visuomenės sveikatą, tačiau už tai atsako ne e, Žemės ūkio direktoratas, bet ponas Daly, kuris yra atsakingas už visuomenės sveikatą. Manau, kad į tą aspektą visų pirma reikia atsižvelgti. Kitas dalykas - ES matomumas, kuris nėra pakankamas šių programų vykdyme. Tose valgyklose niekur nėra pasakyta, kad tai yra ES finansuojama programa. Prisiminkite savo mokyklos laikotarpį. Pieno buvo, bet už jį reikėdavo mokėti. Bet jeigu būčiau žinojęs, kad ES man uh, duoda tą obolį ar bananą, na ne bananą, bet kokį, bet kokį vaisių ar pieną ir tai yra nemokama. Ir sakykime, tai skiria, tai aiškiai skirtusi nuo to, kas yra perkama ir nėra labai sveika, tai aš būčiau tai traktavęs kaip ypatingą ES privalumą. Man atrodo, pati programa yra pernelyg vertinga savo idėjomis, kad jos galima būtų taip be niekur nieko atsisakyti, ją tiesiog reikėtų patobulinti. Uh, Ir aš manau, kad komisijos požiūris po teismo sprendimo turėtų keistis, reikia atitinkamai pakeisti bazę, geriau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Taigi pagrindiniai aspektai būtų nemokamai, kad tai vyktų matomai, kad būtų geresnis bendradarbiavimas ir mažesnė administracinė našta. Atsisakyti šių programų būtų labai gaila, aš siūlau komisijai parengti visiškai naują jų koncepciją. Ačiū. Ponas Epping. Yes, President, I've just got a, two factual pirmininkė. Turiu, ponė Kovėkui, du faktinius klausimus. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, koks yra tiksliai metinis abiejų programų biudžetas. Ir antra, norėčiau sužinoti, kiek laiko prireikia mokyklų vadovam apdoroti e, ir užpildyti tą prašymą teikti subsidiją susijusią su pieno pristatymu, pavyzdžiui. Ačiū. Ačiū, panas Vaičiakovskis. Dėkoju, pirmininkė. Viena vertus. Mes iš tikrųjų turime perprodukciją, ūkininkai kartais negali parduoti savo prekių. Kita vertus turime taip pat problemų su mytybos įpročiais ir turime dar problemų uh, kai daugelį valstybių vaikams tiesiog nepakanka maisto, kurie nepakankamai privalgo. Taigi šių programų reikšmė yra aiški. Mums gal reikia tik tai stebėtis kartais, kodėl šitos programos e, nepasiteisina arba veikia blogai. Galbūt reikėtų kreiptis į teismą, e, prašant tam tikrų apmąstymų, tam tikrų minčių. E, Aš žinau, kad, pavyzdžiui, Lenkijos atveju, kai kuriais atvejais tiesiog e, dėl per griežtų vykdymo taisyklių e, šitą programą nepasteisino. Pavyzdžiui, nepakako baisių tiekėjų ir programa dėl to negalėjo sklandžiai veikti. Taigi, būtent per griežtos vykdymo taisyklės neleido programai veiksmingai įsisukti. Kitas dalykas, kartais trūksta duomenų apie tai, kiek kokių lėšų yra panaudota kokioje valstybėje narė šią programą gyventi. Toliau, ponė Šeškova. Ačiū pirmininkė. Pakalbėsiu galbūt kiek bendresniais e, sakiniais. Aš atstovauju viena iš valstybių narių, e, kuri ir senais laikais gaudavo nemokamus produktus mokyklose, dar komunizmo laikais. E, ir galiu pasakyti, kad tas poveikis, kuris turėjo būti kaip ir auklėjamasis, iš tikrųjų buvo labai abejotinos vertės. E, kalbant apie bendrintai, aš sakyčiau, kad mes turėtume pirmiausiai formuoti vaikų mytybos įgūdžius šeimose tą turi daryti šeimos, e, tą turi daryti tėvai, o ne Europos Sąjunga. Taigi aš pritarčiau ir palaikyčiau pranešėjo parengtą dokumentą, kuriame kalbama apie galimybę nutraukti šią programą iš viso. Pilnai. Ne, dėl, ne vien tik tai ją reformuoti ar kažkaip pakoreguoti. Ten taip pat e, yra užsiminta apie tai, kad švaistome mokesčių mokėtojų pinigai ir aš šitokią poziciją tikrai palaikyčiau. Aš manyčiau, kad įvairūs reikalavimai dėl bendro finansavimo tiek iš valstybių narių biudžeto, tiek iš regioninių biudžetų iš tikrųjų yra visiškai bereikalingi ypatingai dabartinėje situacijoje, kai visi yra linkę taupyti. Pone Holmeier. Na, pirmiausia, norėčiau paklausyti dėl teisingumo teismo sprendimą ar teisingai esu informuota, kad pagal teisingumo teismo nutartį, jeigu nėra gamybos perviršio, tai tuomet nėra galimybės tą gamybos dalį, kuri nėra perviršinė, subsidijuoti kaip socialinį produktą. Na, kiek aš žinau, neįmanoma uh, E, tokias socialinės programas e, gaminti, finansuoti iš BŽP. Jeigu tai iš tikrųjų nėra pieno perviršis, tai tuomet jo neįmanoma panaudoti um, socialiniams programams, nes pieno mokyklose programa ir yra socialinė programa. Antra, norėčiau paklausti, uh, E, dėl mokyklų skaičiaus, kuriuose taikoma ta programa ir kiek vaikų ją galėjo pasinaudoti. Ir jeigu apskritai norima taikyti tokią programą mokykloje, tai ar apskritai prasminga mm, inicijuoti tokias programas, kurios po to ne taikomas valstybėse narėse, nes, pažiūrėjau, mūsų šalyje e, logistiką reikia patiems apmokėti mokyklose, tai vaikas moka ir už obolį, ir už kreušę. Taigi, pažiūrėjusi tą tikslą, kurio norime pasiekti, tos programos poveikis yra menkas, nes tiesą sakant, jeigu pažiūrėsime ir perkamo obolio kainą, tai ten mm, nėra jau tokio didelio skirtumo. Taigi, aš mūsų valstybė valstybė narėje buvo nuspręsta, kad e, programa nėra labai prasminga, nes, pavyzdžiui, buvo nuspręsta, kad didžiosios didėjai priekybos tinklai turi geresnę logistiką ir, pavyzdžiui, e, pastelkus juos galima pasiekti geresnių rezultatų negu e, per tą socialinę programą. Na, kai dėl sveikos mytybos, tai aš nežinau, čia tikrai e, ES užduotis ir galbūt reikėtų kitokios analizės, e, mm, kokiu reikėtų programų, ponia Gairi. Ja, jetzt komme ich aus denselben Mitgliedstaaten. Aš iš tos pačios valstybės narės kaip ir ponia Holmeier, bet iš kitos federalinės žemės. Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ši programa veikia ir vaikai už kreušės ir obolius nemoka. Gal Taip yra todėl, kad Bavarijos laisvoji federalinė žemė kitaip organizuoja šios programos įgyvendinimą negu Šiaurės Reinas Vestfalija. Pas mus tai organizuojama taip, kad, valstybė, kad mokyklos dalyvauja pro, konkurse. Norinčios dalyvauti šioje programoje, jos turi praeiti konkursą, jos turi įgyvendinti tam tikrus kriterijus, įvykdyti tuos kriterijus taip nustatė Rutgerso tuometinė žemės vyriausybė, atrinktos yra tos mokyklos, kurios yra socialiai pažeidžiamiausios. Ir būtent juose nemokamai dalyjami vaisiai ir tai yra įnašas iš šių vaikų mytybą. E, tai yra vaikai, kuriems tėvai gali duoti kokius 2 eurus einant į mokyklą, kad jie nusipirktų šokoladuką. Taigi mes galim diskutuoti apie tai, ar iš principo ES gali finansuoti tokias programas. Aš tokioje diskusijoje dalyvaučiau. Tačiau jeigu mes nuspręsime, kad žemės ūkio produktų dalymo programos, na, sakykime, už 180 milijonų eurų, 90 milijonų eurų, edukacijai, 10 milijonų pienui, 90 e, milijonų pienui. Taigi, jeigu mes šias programas nutrauksime, tai na, kažkiek lėšų grįž, ar ne? Ar mes taip padėsime žemės ūkiui, aš nežinau. Tačiau bent jau iš vaisių programos pozicijos pusės žiūrint, ten, kur ta programa yra gerai įgyvendinama, vaikams yra naudinga. Taigi, jeigu mes ją nutrauksime, tai vaikams tikrai nepadarysim paslaugos. Pirmininkė, nedidelė pastaba. Mūsų federalinė žemė jau ir taip vaikams moka už pietus ir moka jiems už vaisius, jie viską gauna nemokamai, taigi mums šita programa yra tiesiog nereikalinga. Ponas Sendegard. Ja, tak. Øh, altså, der er sikkert... Ačiū pirmininkė. Yra labai skirtinga patirtis įvairiose valstybėse narėse. Danijoje Ši programa yra kritikuojama, ypač mokyklos vaisių programa, kadangi remiamos yra tik tai tos mokyklos, kurios ir taip turi daug resursų, yra gerio, gerio, gerosiuose miestų kvartaluose. E, o silpnesnės mokyklos tokios paramos negauna. Ir dažniausiai tokia patirtis dar e, yra ne tik tai Danijoje, bet ir kitose valstybėse narėse, kiek man teko girdėti. Taigi dalyvauja ne tos mokyklos, kurios turėtų dalyvauti. Ir būtent tai yra vienas iš pagrindinių kritikos punktų Danijoje. Žinoma, reikia skatinti vaikų sveiką mytybą ir aš manau, kad tokia programa turėtų vykti. Dėkoju, labai skirtingos nuomonės. Aš pirmiausia norėčiau suteikti žodį auditorumo atstovui, kad jis atsakytų į komentarus ir į klausimus. Prašau, ponė Kubik. Okay. Start, uh, general... Pradėsiu nuo bendro pabudžio pamastymų, kiek tai susijęs su pieno schemos, konkrečiai pieno schemos poveikiu ir ką toliau reikėtų daryti, aš noriu pabrėžti, kad tai, ką mes išdėstėme savo pranešime, reikėtų pasakyti, kad na, bent jau dabartinė forma iš pieno mokyklose programa iš tikrųjų pasiekia labai nedaug. Daug lėšų yra išvaistoma apskritai beveik nepadarius jokio poveikio vaikų pieno vartojimo įpročiams. Taigi pieno programos ateitis turėtų būti susijusi su um, gilia šios schemos reforma. Blogiausia, ką galima padaryti, palikti ją nepakeistą. Aš manau, kad gili reforma yra būtina sąlyga, jeigu norime šią schemą palikti galioti. Taip pat e, reikėtų e, paminėti, kad e, na, be abejo politinės institucijos pirmiausiai turės priimti sprendimą teismas savo darbą atliko, pateikė rekomendacijas ir e, dabar viešai visos šitos rekomendacijos yra žinomos, jūs, e, ponai parlamentarai, taip pat jas žinote, e, reikia imtis priemonių, ką aš norėčiau pridurti dėl biudžeto. Dabartinis išlaidų lygmuo 2011 metams yra maždaug 180 milijonų eurų. Abiejų schemų padėtis ne vienoda. Pieno programa, kaip jau buvo minėta, gana seniai yra vykdoma, ten yra apie 70 milijonų eurų. Ehm, tarpo 2010 metais pieno programoje nepanaudota dėl lieto, dėl lieto programos įsibėgėjimo apie 19 milijonų eurų. <clears throat> Tačiau manau, kad palaipsniui išlaidos čia įsibėgės ir šauks. E, kalbant apie per griežtas e, nacionalinės taisyklės, e, aš suprantu, ką sako kolegos auditoriai, tačiau norėčiau grįžti prie to, kad mes vis tik tai siekiame pagerinti šią programą, o ne ją visiškai panaikinti. Mes e, e, vertindami vaisių schemą, matėme iš tikrųjų labai geros patirties pavyzdžių. Tai labai gera patirtis, kuri leistų galbūt nustatyti tam tikras e, gerinimo kryptis taip pat ir pieno programai mokyklose. Taip, norėčiau perduoti žodį savo kolegoms detaliau atsakyti kai kurios klausimus. Aš iš savo pusės tai norėčiau, baigdamas, e, pabrėžti, jog taip. Teisybė, kad patirtis tam tikrose valstybėse yra labai nevienoda. Mūsų ataskaitose jūs galite rasti labai gerų pavyzdžių kuriuos būtų galima pritaikyti ir kitose valstybėse. Kai kalbame apie Lenkiją, Lenkija yra vienas iš tų pavyzdžių, kur e, bent jau kai kurios elementus galima būtų panaudoti kaip geros praktikos pavyzdžius. O dabar e, direktorius Kamenski. Aš Na taip, e, aš vertinu tai, kad e, rūmai norėtų pasisakyti ir paaiškinti viską, kaip galima išsameu, tačiau laikas mus spaudžia, paprašysiu kalbėti trumpai ir glaustai. E, stengsiuosi, pirmininkė, E, kalbant apie metinį biudžetą, ponas Kubikas jau viską atsakė, praeitais metais buvo kalbama apie 700 milijonų e, pienų ir 90 milijonų e, vaisiams. E, vaisiams buvo išleista daug mažiau, nes programa dar yra tik tai pradinėje stadijoje. Taigi kilo klausimas, kurį kelia ponas Čiakovskis, ar galima būtų sužinoti daugiau smulkmenų apie tikrasias išlaidas. Taip yra priedas prie mūsų pranešimo, kuriame aiškiai yra nurodyta, kiek kokia valstybė nariai buvo išleista ir jeigu reikia dar detalesnių duomenų, be abejo, mes galime šios duomenys surinkti ir pateikti jums. E, tik jums, tiek, taip pat ir komisija turi šią informaciją. Dar kitas detalesnis klausimas, kiek e, laiko reikia apdoroti administraciniams dokumentams. E, čia galiu pasakyti, kad vieno atsakymo nėra, labai priklauso nuo e, paskirstimo modelio, kurį pasirinko valstybė nari. E, Taigi yra valstybių narių, kur e, užtenka du kart per metus užpildyti paraiškos formą. Tai yra gana paprasta procedūra. Nors net ir šitas paprastas reikalavimas, kai kada mokykloms atrodo per daug sudėtingas, lyginant su tom neženkliom pinigų sumam, kurios jos gauna. Tai kartais e, mokyklų vadovai arba mokyklos valgyklų administratoriai savo, kad mums visiškai tai nerūpi, nes daugiau biurokratijos negu kad naudos. E, kitose mokyklose, kitose valstybėse narėse gali būti daug sudėtingesnės procedūros, daug daugiau laiko reikalančios procedūros, tačiau vieno atsakymo nėra, viską priklauso nuo to, kaip organizuoja tai valstybės narės. Klausimas, kiek e, mokyklų, kiek vaikų pasinaudoja šiomis programomis pienui. Mes turime orientacinį skaičių, kad apie 10 procentų potencialių naudos gavėjų kurie galėjo pasinaudoti programa, iš tikrųjų jie pasinaudojo, vėlgi tai yra statistiniai duomenys, galbūt neatspindi visiškai tiksliai realios paties, tačiau nieko kito neturime. Dėl vaisių programos e, dabar rengiant pranešimą kol kas buvo neįmanoma tai atsakyti, kadangi šita schema tik tik pradėta vykdyti. Buvo užduotas klausimas, ar logistiniai kaštų, logistinė samata yra įtraukta į vaisių kainą. Na taip, tam tikri kaštai susiję su paskirstimu, taip pat yra kompensuojami iš arba ES arba iš nacionalinio biudžeto, tačiau pridinė vertė yra ta, kad e, vaisi yra tiekiami tiesiai naudos gavėjams ir vėlgi įvertinus visą privalumą, tai kad vaisiai yra platinami mokyklose, čia kainą verta mokėti. Neverta kritikuoti tokias schemas, kai dėl pono Vačiuhovskio klausimo, dėl labai griežtų taisyklių, kurias įsivedė valstybės narės. E, čia galiu pasakyti, kad valstybės narės be abejo gana laisvai galės spręsti, kaip organizuoti visą šitą darbą. Lenkija būtų turbūt na, vienas iš kraštinių pavyzdžių, kiek sudėtingas taisyklės galima sukurti. Tačiau e, e, galiu pasakyti, kad kitose valstybėse narėse ta schema kai kur buvo daug paprastesnė. Na, šiaip jau iš dalies visur ta schema buvo nelabai paprasta, gana sudėtinga ir tai iš dalies atsako klausimą, dėl ko jinai gana lietai įsibėgėjo ir gana lietai paplito. Pakubik. E, baigdamas galėčiau pasakyti, kadangi tai nuskambėjo keliuose, kelius mano komentaruose apie e, e, tikslesnį nukreipimą. E, Taip, iš tikrųjų, tikslingas nukreipimas reikalingas, kad šita schema e, padarytų, pasiektų tam tikrą poveikį. Kai kur e, ši schema iš vis nereikalinga, kai kur jinai yra mažiau naudinga ir e, tai mes savo panšime irgi 62 puslapyje būtent aiškiai vardinėjome, jog reikia tikslingai nukreipti uh, šias priemonės ir mm, be abejo tai irgi nėra dalykas, kuris gaunamas už dyką, kadangi tikslingesnis pasirinkimas, objekto nustatymas be abejo irgi kainuoja tam tikras sąnaudas. E, šiuo momentu mm, schema yra labai paprasta, labai pigi, nes nėra jokio mm, objektų pasirinkimo, jokios atrankos, e, tačiau jinai ir duoda menkesnį poveikį. Tai tiek ačiū, labai trumpai komisija. Yes, will... Taip, pirmininkė kalbės labai trumpai. Pirmiausiai buvo užduotas klausimas dėl šios schemos pastebimumo. Vaisių schemoje labai svarbu nurodyti, kas subsidijuoja, iš kur gaunamos lėšos, e, kalbant apie pieno programą. Vėlgi, privaloma tvarka turi būti kabinami tam tikri plakatai. Taigi vaikai turėtų žinoti, iš kur ateina pinigai, iš kur gaunami šitie produktai, jeigu jie be abejo to domisi. E, į daugelį klausimų jau buvo atsakyta, ypač dėl biudžeto. Galiu pasakyti, kad 2020 metais pienui buvo skirta 70 milijonų, tarpu 11 metams e, realios e, išlaidos vaisių programai yra maždaug 73 milijonai, taigi tai yra šiek tiek mažiau negu buvo numatytas biudžetas, tačiau E, ypač vaisių programa dar tik tik įsibėgėja. E, toliau buvo užduotas klausimas dėl sudėtingų taisyklių. Aš manau, kad rūmai jau atsakė. Aš galiu tai patvirtinti, kad iš tikrųjų dauguma e, valstybių narių, tai yra valstybėm narim buvo palikta savo nuošiūrę spręsti, kaip tas taisyklės įgyveninti ir kaip kada iš tikrųjų valstybės narės susikūrė gana komplikuotas schemas. Kalbant apie tą klausimą, kiek kokiu mastu mokyklos turėtų šviesti vaikus apie sveiką mytybą, pažiūrėjau, pieno produktų vartojimą ir panašiai, ypatingai, kai kalbame apie vaisius, e, pagalbinės priemonės e, numatytos schemoje yra būtent skirtos tėvam įtraukti. Tai yra, kad e, tėvai skatintų vaikus ir iš namų atsinešti vaisių ir mėginama daryti tam tikrą spaudimą tėvams, kad iš tikrųjų šito būtų laikomasi. Taigi negalime sakyti, kad tėvai visai nedalyvauja. Kalbant apie teisinį pagrindą, e, buvo užduotas klausimas, aš manau, kad teisinis pagrindas yra na, galbūt aktualus e, programos, kuris skirtos skurdžiausiams gyventojų sluoksniams. Šiuo atveju šito mes nesijėjame su e, jokia intervencija, dėl to nereikalingas atskirs teisinis pagrindas. Kalbant apie vaikų skaičių, vėlgi mūsų duomenimis dėl vaisių mes kalbame apie maždaug 5 milijonus vaikų, kai dėl pieno, nors gal tai yra apima apie 10 procentų gyventojų, tačiau vis dėlto kalbame apie 21 milijoną vaikų, e, kurie pasinaudoja šią schemą. Taigi nėra tokie jau menkitie skaičiai. Kalbant apie logistiką, kas moka kokias, kokią kainą. E, galiu pasakyti, kad e, sąskaitose, kurias mes priemame, arba tiksliau komerciniuose pasiūlymuose dėl vaisių tiekimo, logistiniai kaštai yra įskaičiuoti. Jeigu šie kaštai pateikėme atskirai, e, jeigu kalbame apie atskiras transporto sąskaitas, tai turi būti iki 3 procentų nuo vaisių kainos. Kas dar? A, tikslingumas, a, orientacija. Aš jau sakiau, kad e, mes tarybai pateikėm pasiūlymą ir šį aspektą įtraukti į diskusijas dėl to, kad e, pieno dalymo mokyklos schema būtų tikslingesnė, kad būtų pirmiausiai pasirinktos tos mokyklos, kuriams labiausiai tokios schemos reikėtų. Ačiū. Pone Itala, gal norite apibendrinti? Suteiksiu žodį Jums. E, tosiaan, hedelmäohjelma toimi. Ačiū pirmininkė. Vaisių programa veikia, kadangi ji yra labai tikslinga pieno programa turi problemų. Didžiausia problema yra tai, kad tikslai yra du ir jie yra visiškai skirtingi. Vienas iš jų yra rinkos pusiausviros išlaikymas, visiškai teisėtas tikslas. Kitas tikslas, kitas tikslas yra vaikų mytyba ir jos gerinimas irgi geras tikslas, bet kaip juos susijęti? Man atrodo, kad tų tikslų susijimas yra klaida. Programa gali veikti, ji gali būti tikslinga, ji gali veikti regi tam tikrose regionuose, gali būti nukreipta į tam tikras amžiaus grupės. Jeigu ji bus tikslinga, ji veiks, bet taip kaip yra dabar, tokia, kokia yra dabar pieno programa, negali būti tesama. Tokią išvadą aš galiu, galiu padaryti. Dėkoju. Manau, kad šiuo klausimu galime diskusiją baigti. Dabar einame prie aštuntojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Ar galima pastebėti kokią nors vystimosi ar pagerėjimo srityje? Administravimo srityje atsižvelgiant į komisijos 8-9 metų padarytas išvadas. Du ekspertai yra. Ati, e, domėjęs šią program, programą, nežinau, kaip jie dalinsis darbą ir kas kalbės, mm, galėtumėm suteikti jums, jūsų pasisakymui kokias penkias minutės, jeigu tai įmanoma. Dėkoju. E, struktūrinių fondų supaprašinimo priemonių tyrimas. Jis buvo atliktas per keletą pastarųjų mėnesių ir trumpai nušviesiu to tyrimo tikslus, priemonės bei rezultatus. E, kolega dar apie tai pakalbės, o po to dar nušviesime išvadas rekomendacijas. Tyrimo pagrindinis e, tikslas buvo išsiaiškinti, kokis, kokį poveikį naudos gavėjams duoda to supaprasnimo priemonėmis. E, na ir Taip pat buvo susitelkti maitai, kaip kokios konkrečios naudos tai duoda galtiniams naudos gavėjams. Tas tyrimas buvo vykdomas tris mėnesius, laiko trūko, todėl negalėjome labai išsamei apžvelgti septynis e, teistumo reglamentus, kuris, e, kur, kurie yra teisinis pagrindas supaprastimo priemonėms. Tačiau mes susitelkime į tris dalykus. Yra supaprastisnis e, kaštų vertimo priemonės ir tokiu būdu uh, naudos gavėjams gyvenimas yra paprastesnis, nes jie gali prašyti kompensacijos, neteikdami labai išsamios paaiškinačios dokumentacijos netiesioginių koštų atveju. Nenurodant tiesioginių koštų procentinės išraiškos. Taip pat e, sustelkime į tai, kaip supaprasimo priemonės e, atsiliepia mokslinio tyrimo ir ekologinės plėtros uh, srityje. Buvo atvyktos konsultacijos daugelį šalių. Na, e, Vokietijoje, Belgijoje, Austrijoje, Lenkijoje ir kitur. Ir mes e, bendravome su naudos gavėjais ir bandome paaiškinti, kaip jie, jie vertina e, tas prasme priemonės. Taip pat generalinės užimtumo ir regijo direktoratuose taip pat buvo vertinta, turime patirtis, o taip pat aplikome apžvalgą iš 23 valstybių narių 87 valdžios institucijos patikė savo patirtį. Taigi pirmas įspūdis, kaip atrodo viskas praktikoje. Taigi matome grafiškai pavaizduota, kaip supaprastinimo e, priemonės e, yra gyvenimas valstybėse narėse, įdėktas nacionalinė tvarka ir labai svarbu yra štai kas. Jeigu komisija patvirtina reglamentą gamumo taisyklė, tai tai nereiškia, kad tas lėšas iš karto pasiekia naudos gavėjus. Valstybės narės turi pirmą pasižiūrėti, kaip tos komisijos patvirtinus tinkamumo taisyklės dera su nacionalinė tvarka ir tik po to jos gali būti perkeltos. Na ir manome, kad jeigu pažiūrėsime į supaprastinimo priemonių visą potencialą, pavyzdžiui, galim, tai reikia konstatuoti, kad taupimo, kaštų taupimo potencialas dar pilnai neįgyvendintas. Pavyzdžiui, čia pasižiūrėsime regioninės plėtros fondą kit, ir kitas rytis yra gan nemažų skirtumų. Pavyzdžiui, Austrijoje tai abi fondai gan entuziastingai teikė tas priemonės. Na, tai iš viso tik tai 12 um, valstybių narių, kurios uh, taikė supaprastintas kaštų priemonės EDF ir SF atžvilgių, 9 taikė tik tai socialinių fondų atžvilgių, o 6 iš viso netaikė tų priemonių. Taigi, ir, pavyzdžiui, Ispanijoje, Lenkijoje kol kas nepasinaudota uh, tomis priemonėmis bent jau dėl EDF, FTF. Na ir tik tais 50 procentų visų išteklių čia buvo padengta ir tik tais 80 procentų visų EDFTF kaštų. Tam, kad šis perinamasis procesas būtų iškesnis, kolega nušvies darbo metodus Austrija. Šiek tiek dėl Austrijos. Tai buvo viena iš tų šalių, kuri pirmoji ėmė aktyviai, ėmėsi aktyviai veiklo šią srityje. Na ir jeigu pažiūrėsite į šią lentelę nuo 2009 metų gegužės mėnesio iki 2010 metų spalio mėnesio užtruko pusantrų metų tam, kad tos komisijos e, pasiūlytos taisyklės būtų perkeltos į nacionalinę teisę. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į tyrimus, kuriuos e, atvyko, atliko Glasgow atitinkamas politikos skripčių tyrimo centras, tai jo išvados yra štai kokios. Austrijoje E, bandant taikyti tas supaprasimo priemonės, užtruko ilgai ir nebuvo paprasta. Tai tos supaprasimo priemonės toli gražu nėra paprastos ir užtruko pusantrų metų, kad bent jau būtų suformuoluotas pasiūlymas iš Austrijos pusės, kaip perkelti tas tai nuostatas į nacionalinę teisę. Čia dar nekalbame apie jų gyvendinimą. Ir sudėtingumas atsirado dėl to, kad buvo daug neiškumo. Ir tik tais 2010 m. spalio 15 dieną tas reglamentas jau buvo pasiekęs tokį etapą, kai buvo, kad galima buvo surenkti konkretų seminarą ir platinti tas žinias. Taigi ta patirtis kol kas labai menka, nes labai nedaug turime konkrečių rezultatų. Na, o kai dėl to priemonių veiksmingumo, tai pirmiausia, supaprasimo priemonės bendrai žodžiais tariant. Ir čia beje, čia mes turime informacijos iš valdymo institucijų. Tai tos institucijos toli gražu nevertina uh, gavėjų reakcijos kaip labai teigiamas. Na ir toli gražu, tai ne e, mažina administracinės naštos, kuri gula administracijų ir naudos gavėjų pečių. Na ir tiesą sakant, administracinė našta tik išaugo vietoj to, kad sumažėtų. Na, visose septyniose reglamentuose matėme, um, kad tos priemonės nedavė daug rezultatų. O kai dėl kaštų mažinimo galimybių, tai čia jau vaizdas yra geresnis. Uh, Na ir iš tikrųjų čia galima buvo sumažinti naštą ir 50-70 procentų respondentų nurodė, kad jų manimų iš tikrųjų tokias priemonės leidžia sumažinti kaštus panašiais, teigia ir naudos gavėjai 60-70 procentai nurodė, kad jiems sumažėjo našta ir tik labai nedidelis nuošimtis respondentų nurodė, kad priešingai jiems našta padidėjo. Na, tiesą sakant, E, daug respondentų tiesą sakant nieko nežinojo, kaip tos priemonės jiems leis mažinti ir didin, leis mažinti kaštus ir koks bus poveikis. Na, tam, kad galėtumėte įsivaizduoti, kokios konkrečios naudos duoda tos priemonės, tiek valdymo institucijom, tiek naudos gavėjams konkreti nauda yra tai, kad yra mažiau papirizmo. Tai reiškia, e, jeigu mažiau mm, laiko skiriama papirizmui, tai daugiau skiriama tų veiksmų turiniui. Kitas dalykas, ar padidėjo dalyvavimas, tai yra ar tam tikros institucijos, organizacijos, kurios pradžioje nedalyvavo dėl to, kad buvo sudėtinga joms atro, dalyvauti jų manimu, ar jos dabar aktyviau dalyvauja, pavyzdžiui, ar aktyviau bando gauti naudos iš struktūrinių fondų ir panašiai. Taigi čia rezultatas teigiamas, tas pats pasakytina ir apie smulkų bei vidinį verslą, tačiau mokslinių tyrimų institucijos, universitetai ir vietos ir regioninės valdžios institucijos atrodo čia naudos nemato ir todėl aktyviau nedalyvauja. O kai dėl universitetų, tai manome, kad tai yra susiję bent jau iš dalies su slengščiais, viršinėmis ribomis ir taip pat e, tos supaprasimo priemonės yra suformuoluotos nelabai tinkamai, todėl universitetai nedalyvauja. Ir šiaip slengščiai laikomi, kaštų slengščiai laikomi žemais ir netiesioginių kaštų fiksuotos išlaidos um, yra 20 procentų, kaip nurodė daug respondentų bet čia jau kalba apie universitetus ir mokslinio tyrimų sritį. Ir paprastai šios institucijos nurodo, kad jų kaštai yra gerokai didesni. O kai dėl e, priemonių dėgymo proceso, tai iš esmės valdymo institucijos nurodė, kad įpusėjus programavimo e, periodai tos supaprastinimo priemonės gal ir yra geros, bet jie vis dėlto turi vadovauti savo vadovais ir jiems sudėtinga keisti periodo viduryje tvarką, platinti informaciją apie tas naujas priemonės ir taip toliau. Taigi dėl to daug valstybinarių ir nepasinaudo šią galimybę. Uh, Taip pat gavome informacijos dėl metodologinių reikalavimų. Jie yra gan sudėtingi ir dėl jų, įgyve, dėl jų gyvenimas vilkinas, yra daug teisinio neiškumo ir taip toliau. Ir, ir... O kai dėl Austrijos, mes e, viską panalizavome nuodugniau. Ir neži... nors Austrija ir buvo tarsi pionierė įgyveninant aktyviai šiuos naujus reglamentus, vis dėlto e, patirtis e, gan ribota su paprastintų kaštų, sumažintų kaštų galimybės rytyje. Na ir mokėjimo reikalavimai atsiranda, mokymų prašymai atsiranda tik tais nuo 2011 metų pabaigos. Bet tai čia yra empirinė mūsų tyrimo dalis ir iš tikrųjų nedaug turime duomenų, žinių šios rytie. Ir tiesą sakant, naudos gavėjai turi labai mažai informacijos apie tą galimybę mažinti kaštus per supaprastinimą nuostatas. Jums Na, gal čia egzistuoja tam tikri skirtumai tarp tikrovės ir to, ką įsivaizduoja valdymo institucijos, ką turėtų žinoti e, naudos gavėjai. Gal iš tikrųjų čia yra tam tikros žirklės, išsiskiria situacija abiejų tikslinių grupių atveju. Na, o Austrijos atveju e, valdymo institucijų našta, tiesą sakant, sumažėjo labai menkai O kai dėl mokėjimų, tai, tai, tai iš tikrųjų su, įmanoma šiek tiek sumažinti kaštus, tačiau e, taikymo etape padidėjo našta, nes valdymo institucijos turi viską labiau sutikrinti e, tam, kad tie naudos gavėjai iš tikrųjų atitiktų reikalavimus, e, kurie yra prielaida su pap norint taikyti supaprastintas priemonės. Ir tiesą sakant, kai kuriais atvejais lenkščiai yra pernelyg žemi, pernelyg žemos žem, e, ribos, pernelyg nelankščios ir beveik neįmanoma uh, įmonio atveju taikyti specifinių um, ribų netiesioginių kaštų srityje. Nu, rekomendacijos, tiesą sakant, skirtos ne vien tik Austrijai ir jų esmė būtų štai kokia. Ir dabar rengiamas reglamento pasiūlymas kitam periodui, todėl e, tos supaprastinimo priemonės yra labai konkrečiai suformuluotos. Nu, jeigu mes pasižiūrėsime empirinis rezultatas iš Austrijos išplaukiančius iš tyrimo, tai iš jų galima daryti išvadą, kad pirmą reikia panalizuoti tų taikymo, tų prie, supaprasimų priemonių veikimą ir tik tais tuomet e, formuoti naujus pasiūlymus anglodos politikos rytyje kitam periodui. Na ir jeigu, pavyzdžiui, vienos priemonės e, atveju yra naudomi skirtingų fondų lėšas, tai, pavyzdžiui, e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros fondas yra naudomas kartu su regioninės plėtros fondu tai nelabai aišku, kaip taikyti tas supaprastinimo priemonės, ar jos yra taikomas tik dviejų fondo atžvilgių ir kitam jų, kito fondo atžvilgių jų neįmanoma taikyti ir taip toliau. Taigi situacija yra gan sudėtinga ir yra daug neiškumo šioje srityje, taigi reikia dar viską patikslinti. Taip pat akivaizdu, kad reikia konkretesnių rekomendacijų gairių dėl to, kaip taikyti tas supaprastinimo priemonės praktiškai. Ir reikia labiau techninio pobūdžio, konceptualaus pobūdžio gairių, bent e, tokios informacijos gavome iš Austrijos, kurioje buvo gan sudėtingi taikyti tas naujas taisyklės. Pirmininkas prašo, kiek manoma, greičiau užbaigti prezentaciją. Kitas dalykas. E, Austrija naudojasi, naudojasi atitinkamomis nacionalinėmis nuostatomis dėl, pavyzdžiui, kaštų, veiksmingumo kaštų, um, tarpuskaitos. Na, ir buvo atsisakyta tam tikrų uh, reikalavimų, kaip įrodymų reikalavimų. Na, Ir taip pat galima buvo taikyti specifinės reit re, reikalavimus įmonėms. Komisija, ar norėtumėte pakomentuoti? Thank you very much, Chairman. Uh, thank you very much as well for the study, which we think analyzes of the, the different. Ačiū Dėkoju Jums už šią studiją. Matėme, kad yra labai įvairių faktų ir išvados taip pat gali būti įvairios dėl tų supaprastintų išlaidų skaičiavimo mechanizmų. Ir, kaip matome, buvo šiek tiek pernelik e, trumpas šios studijos pavadinimas. Ši studija yra susijusi daugiausia tik tai su išlaidų skaičiavimu, o ne su apskritai su paprastinimu kuris yra bendrai visoms rytims. Tikra tiesa yra tai, kad programos arba supaprastinimo e, programų pradžia buvo šiek tiek lėtoka, reikėjo nemažai laiko, kol įsibėgėjo ta programa, bet to skirtumai buvo tarp ESF ir e RDF. E RDF tik tai 2009 metais prasidėjo supaprastintos schemos taikymas, taigi šiek tiek vėliau. Ir iš to aišku, kad skirtingai buvo ir taikomos atitinkamos schemos abiejose fonduose. RDF mm, dar taip pat yra labai skirtingos programos, heterogeniškos programos, e, skirtingos mm, paramos rūšys ir daug sunkiau yra nustatyti visiems vienodą sumą netiesioginiams išlaidoms ir panašiai, kadangi iš tikrųjų e, tų e, skirting, yra daugybė skirtingų programų ir daugybė skirtingų sumų. Kitas dalykas, aišku, patirties yra dar per mažai. Patirtis yra tik tai na, čia pradinėje stadijoje ir uh, galutiniai naudos gavėjai dar per nelik mažai yra susipažinę su tuo, kad galėtų, padaryti, kad galėtų pateikti išsame informaciją. Tai tik tai kelių mėnesių patirties rezultatai ir padaryti išvadas iš kelių mėnesių patirties nelabai galima. Negalima konkrečiai pasakyti, ar galutinis naudos gavėjas bus patenkintas šiais mechanizmais, naujais mechanizmais ar ne. Uh, Dabar mes žinome, turime keletą pasiūlymų ateičiai ir matome, kur jau galima patobulinti padėtį. Reikia harmonizuoti e, tą supaprastintą išlaidų skaičiavimo procedūrą e, skirtingose fonduose. Reikia taikyti vieningų sumų e, galimybę įvairiose srityse, taip pat ir ERDF atveju. fiksuotų sumų taikymas gali būti ir personalui, ir išlaidoms esant atitinkamai metodologijai. Tačiau manau, kad šitas jūsų koncepcija, kurią mums pateikite, jūsų analizė bus labai naudinga mums ateities darbe, toliau tobulint šią programą. Ačiū, aš dabar trumpam perimsiu pirmininkavimą. Du norintys pasisakyti, ponas Gairis ir ponė Ajala Sender. Gairis, ačiū pirmininkė. Aš noriu padėkoti abiems kolegoms už prezentaciją ir už e, tai, ką jie pasakė. Na, rezultatas dviem atžvilgiais yra labai įdomus. Visų pirma, man kilo tokia mintis. Ar tie supaprastinimai tikrai yra tokie, kokiu mes pagėdavome, ar jų poveikis yra toks, kokio mes siekėme? kai pagalvojama apie tai, kokia yra administracinė, papildoma administracinė našta ir administruojančiai institucijai ir galutiniam naudos gavėjui, tai suvokiame, kad e, niekos nesuprastėjo ir reikia reikalauti iš komisijos ir tolesnių patobulinimų. Ar tikrai tas pakeitimas, kurį padarė komisija, atnešė tą palengvėjimą, kurio mes tikėjomės rezultatai tikrai tokie heterogeniški, kad sunku tai patvirtinti. Studija mums dar kartą suteikia galimybę suvokti, kur iš tikrųjų galima palengvinti naštą. Gal nepakanka tikrai tą varštelį trupučiuką pasukioti, reikia iš tikrųjų jį kaip reikiant pasukti tam, kad sistema pradėtų veikti paprasčiau. Kitas dalykas, ar mes iš. E, kuris išaiškėjo, Tai yra laikas, kurį užtrunka, kuris, kurio mums reikia tai taisyklė įgyvendinti. Jeigu mes nusprendžiame, kad dabar bus sukurta nauja taisyklė, tai tarp tos taisyklės sukūrimo ir jos įgyvendinimo ar net poveikio Europos na, piliečiui praeina labai daug laiko. Ir tą reikia taip pat aiškiai konstatuoti ir pagalvoti apie tai, kokį poveikį turės nauja biudžeto sudarimo procedūra. Mes žinome, kad netrukus tai pradės, mm, netrukus tai e, bus įgyvendinama ir su komisija reiktų tikrai padiskutuoti apie tai, kas iš tikrųjų yra administracinės naštos palengvinimas. Kartais mūsų nuomonės šiuo klausimu išsiskiria. Uh, Ir dabar galbūt reikėtų mm, pagalvoti apie tai, kokiu metu reikėtų atlikti peržiūrą, reikėtų tiesiog pasižiūrėti, pakontroliuoti, ar tikrai pasiekėme to tikslo, kurio ketinome pasiekti. Manau, ši studija teikia mums pakankamai aiškių užuominų šią linkmę. Kitas klausimas, kuris man kilo, o kam tas naštos palengvinimas turi iš tikrųjų duoti naudos. Ar naudos gavėjui, ar administratoriui, ar dar kam nors. Taigi klausimas yra visiškai aiškus, kam skirta mūsų politika. Man atrodo, kad labiausiai mes turėtume nukreipti savo pastangas į galutinius naudos gavėjus, nes administratoriaus darbas ir yra administruoti. Žinoma, administratorius atsako uh, už programos įgyvendinimą. Ir aišku, jam gyvenimo mes neturime specialiai stengtis apsunkinti, tačiau ta nuoroda, kad naštos palengvėjimas yra jaučiamas galutiniam naudos gavėjui, bet jo nesuvokia administracija arba ji nejaučia jo, tai žinoma duoda pagrindo įvairioms mintims galbūt administracijai tenka pakeisti savo, na, tam tikrus rutininius veiksmus, o mes žinom, kad administracija to labai nemėgsta, bet tai labai gera nuoroda, kad nauda, nauda turi galutinis naudos gavėjas. Dabar ponė Ajala Sender. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolega Gair sakė beveik viską, ką turime pasakyti dėl šio tyrimo, nes e, iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrime į naują finansinį reglamentą, tai ten kaip tik tai ir yra tie pagrindiniai elementai, dėl kurie yra labai svarbus, ypač kalbame apie mokslinių tyrimų ir naujovių sritį. Pirmininkas, ar komiteto nariai turėtų daugiau pastabų, jei ne, tai tuomet aš pats turiu komentaro. Mm, kiek jau galiu prisiminti, mes nuolat ir nuolat kalbame mūsų kabinete apie reglamentą. Jau maždaug prieš šešius metus komitetas ėmėsi iniciatyvos, kurios tikslas yra sukurti organą už komisijos ribų ir to organo tikslas būtų pasiaiškinti, kaip galima būtų supaprastinti reguliavimą. Ir iš Bavarijos laivosios žemės ponas Edmundas Štoiberis ėmėsi šios iniciatyvos, įkūrė atitinkamą komitetą, dirbo. Tai galbūt galėtumėte pakomentuoti tą komitetą ir jo darbo rezultatus. Ingeborg atrodo, jūs turite kai ką pridurti. Ačiū. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Komisija pateikė mums studiją, rezultatai labai įdomus, bet klausimas yra toks. Ar ir kaip tos fiksuotos sumos bus įtrauktos į naują struktūrinių fondų reglamentą? Ir ar tai yra tikrai supaprastinimas ir ar jis bus įtrauktas į naująjį reglamentą? Toks mano klausimas komisijai. Ačiū. Atrodo, daugiau niekas nenori užduoti jokio klausimo, todėl dabar sutiksiu žodį pirmiausia ekspertams. Prašau. Please could you comment? We have uh, studied, of course. Mes be abejo išanalizavome tuos dokumentus, kurie buvo parengti uh, Štoiberio vadovavimo komiteto, mm, komitete. Ir mes viską vertiname taip, kad įvertinus viską, atrodo, galtinė nauda yra gerokai mažiau negu, negu tikėtisi. Ir supaprasintų kaštų priemonės, e, tai jų atveju e, duomenys rodo, kad iš tikrųjų taikantas priemonės kaštus galime sumažinti tam tik konkrečiai, konkrečiom sumom, kurios siekia milijonus. Uh, Bet dabar viskai vertinus atrodo, kad tas sumažinimas būtų daug mažesnis. Tiesa, tas tyrimas buvo atliktas anksčiau ir prieš keltą metų. Na, atrodo, yra įmanoma paraginti valstybės narės dėti daugiau pastangų, uh, taip pat e, įtikinti ir administracijas, kad reikia nevengti to pridinio, pradinio indėlio įdirbio, kuris vėliau leis sumažinti kaštus. Na, jeigu vertinsime Austrijos patirtį, tai būtų labai naudinga, jeigu ta patirtis būtų uh, pateikta ir, pažiūrėjau, Ispanijoje susipažinti, nes mes, pažiūrėjau, esame tik pirmame gyvenimo šių priemonių etape ir kol kas dar neturime jokios patirties, nieko nežinome ir būtų, gauti, gerai, būtų gerai gauti papildomos informacijos, pasidalinti jau tą turimą patirtimi. Taigi tai būtų tokia praktinė pagalba. Aišku, mūsų valdžios institucijos e, nenori e, diegia tas priemonės, neaišku, kaip jos pasitvirtins praktikoje ir taip toliau. Tačiau jeigu yra patirties AF, Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, tai galbūt ta patirtis paskatintų kitas valstybės taip pat taikyti tas priemonės. Na, aišku. Reikėtų nepamiršti, kad valstybės narėse situacija skiriasi, reikia pasižiūrėti, ar įmanoma iš vienos valstybės perimti patirtį į kitą, nes tas yra tiesiog skirtingos sistemos, nes egzistuoja tam tikros nacionalinės taisyklės, kurias reikia derinti ir sieti su europinėmis taisyklėmis. Taigi negali tiesiog e, perimti be niekur nieko patirties iš vienos valstybės narės į kitą. Pirmininkas sutikė žodį komisijos atstovai. atsakingas už socialinį fondą ir ten situacija yra tai tokia, kokia jūs ir nušvietėte, tačiau norėčiau pataisyti keletą dalykų, kuriuos jūs pasakėte. Austrijos atveju mm, daugiausia mm, buvo kalbama apie ELA fondą, tai yra nuo 2008 metų taikoma sistema. Kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Belgijoje, nes tą šalį geriausiai pažįstu, Ir dabar aš dar pažvelgsiu, kaip tai galėtų vystytis ateityje, o paskui Andrėjas dar šį bitą pasakys. Kai kurios valstybės narės jau pasakė, kad sistema neveikia taip, kaip jos norėtų. Ir mes pateikėm, parengėme gairias. E, ir klausime savęs dabar, ar ta sistema ir toliau gali veikti taip, kaip jinai veikia dabar, ar, ta, ar ją reikia išlaikyti ateityje. Antras dalykas - harmonizavimas yra nuolat keliamas klausimas. Mes stengiamės pat parengti atitinkamas gairės. Ir dabar klausime savęs, ar reglamentas yra priimtinas. Sanglaudos fondai ELA, žuvininkystės fondas ir kiti fondai visi veikia tuo pačiu teisiniu pagrindu ir turi tuos pačius teisinius reglamentus. Taigi ir uh, Simplified Cost Options, ten turėtų būti taikoma taip pat. Visose penkiose fonduose galėtų būti taikoma šis supaprastinta sistem, e, išlaidų sistema. Ir tai būtų daroma vadovaujantis dabartinėmis, taisy, dabartinėmis taisyklėmis, kurios egzistuoja valstybėse narise, tačiau būtų galima naudotis ir europinėmis taisyklėmis. E, kurios būtų visiems vienodos, o neskirtingos valstybėse narėse. Dabar būtų taip, jeigu mes turime 40 procentų kiekį mm, tam tikrose fonduose, tai tas 40 procentų galėtų būti taikoma ir kitur. Aš norėčiau pridurti mm, dėl, keletą žodžių dėl apsikeitimo informaciją tarp valstybių narių ir regionų. Taip, komisija labai stengsis remti tokį e, apsikeitimą informaciją. Dabar gruodžio 13 dieną mes parengėme, surengėme tokį susitikimą, kuriame dalyvavo 150 įvairių regionų atstovų. Jie diskutavo su komisijos atstovais ir ekspertais e, šiais klausimais, keitėsi informacija dėl tos supaprastintos kaštų procedūros. Kitas ta, Štoiberio darbo grupė, Štoiberio darbo grupė ateinančių metų pradžioje pateiks ataskaitą, kuri kaip tik ir kalbės apie administracinės naštos palengvinimą. Mes tą ataskaitą, žinome, atidžiai peržiūrėsime ir atsižvelgsime į jos pateiktas rekomendacijas, rengdami tolesnės taisyklės ir tolesnius teisės aktus. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje, ypač noriu padėkoti ekspertams už jų naudingas pastabas. O dabar paskutinis mūsų darbo atvergės klausimas. Tai yra auditorių rūmų specialus, specialioji ataskaita dėl elektroninio valdymo e, projektų finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo. Prašom. Ačiū pirmininkė. E, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų posėdėje, kada elektroninį valdymą aptarė jūsų komitetas. E, elektroninis valdymas buvo apibriešas kaip elektroninių paslaugų rinkinys piliečiams, verslui ir kitiems. E, kalbame apie technologinės technologinius pakeitimus, tačiau auditas daugiau dėmesio skyrė būtent organizaciniams pokyčiams, naujų įgūdžių e, e parengimui, nes tai turi nemažesnės reikšmės, jeigu norime teikti kokybiškas elektroninės e, vyriausybės valdymo paslaugas. Taip mes mėginame įvertinti e, praeitą laikotarpio e, tam tikrus pasiekimus. Prancūzija, Lenkija, Ispanija, Tai iš viso keturios valstybės narės buvo pasirinktos ir kalbėjom apie, apie maždaug 40 milijonų e, eurų išlaidas įvairiems informacinės visuomenės projektams. E, taip pat e, auditorumų buvo paprašyta įvertinti, ar projektai buvo vykdomi taip, kaip planuota. E, ar nereikia kokios nors pagalbos, na ir kaip daugelis kitų sričių, kur e, kalbame apie technologinę pažangą, e, iš tikrųjų raida yra labai sparti ir daugeliu atveju vartotojų lūkesčiai tiesiog auga dienomis dėl, dėl paslaugų kokybės, dėl paslaugų sudėtingumo ir panašiai. Valstybės narės daugeliu atveju stengiasi laikytis savo įsipareigojimų įgyventi pokyčius, kurie būtų reikalingi tiek organizacinėje prasme, tiek, tiek e, pačios elektroninėse paslaugose. <clears throat> Na ir mm, auditorumai e, atliko auditą mm, tų projektų, kurie buvo vykdomi valstybėse narėse ir pamėgino taip pat pateikti pastabas dėl e, būsimų ateities e, veiklos programų. E, vertinant iš strateginių bendrų pozicijų, auditorumai, nepaisant to, kad vyriausybės programavimas gerokai pagerėjo per finansinius metus, vis dėlto mes turėjome konstatuoti, kad ne visada projektai atitiko prioritetinius poreikius, plėtojant e valdžios portalus. Daugelio atveju buvo pastebėta, kad uh, E, jeigu ir būdavo teikiamas elektroninės e, paslaugos, tai ne visada jos būdavo teikiamas laiku, kartais e, jų pristatymas būdavo prastas, prastai sukurtas tinklalapio dizainas. Ir galimybės ne visada būdavo pilnai išnaudojamos. Projekto savininkai neapimdavo visų galimų teikimo paslaugų, neatsižvelgdavo į tai ar tinkama organizacinė struktūra. Uh, Na ir nors daugeliu atveju mes galime konstatuoti, kad e, IT e, taikomosios programos buvo pakankamai tinkamos, e, neblogai paruoštos. Paprastai parengtos sistemos būdavo tinkamai parengtos ir finansiškai stabilios. <clears throat> Tačiau be abejo reikėtų gerinti bendrai ateities e valdžios portalo projektavimą tam, kad valstybės narės galėtų efektyviau teikti šias paslaugas, jos pirmiausia turi parengti strategijas, identifikuoti poreikius, nu, išsikelti tikslus ir paskirti atsakingas institucijas, kurios turės tikslus turėtų gyventi. dabartinėme kontekste, kada išteklių dar mažiau, mes turime iš tikrųjų e, užtikrinti, kad teikiama pagalba būtų nukreipiama kuo efektingiau ir kad tai iš tikrųjų sukurtų pridėtinę vertę Europos piliečiams. Visą tai turint omeny, valstybės narys turėtų atrinkti projektus, įvertindamas projektų kaštų ir naudos santyki. Ir turėtų parinkti tokius projektus, turėtų atrinkti pirmiausia tokius projektus, kurie būtų finansiškai stabilus ilgalaikėje perspektyvoje. E, tam reikėjo taip pat užtikinti, kad valstybės narės bendradarbiau tarpusavyje, kalbėtųsi tarpusavyje ir laikytųsi taip pat komisijos principus bei rekomendacijų, e, siekiant užtikrinti transeuropinį e, saveikumą ir ypatingai tai aktualu projektams, kuriuos finansuoja RD. RDF E, šios programos turėtų atnešti naudos piliečiams kasdienėme jų gyvenime. Na ir dėl to, galvant apie tolesnę e valdysenos e, sistemos e, plėtrą, mums malonu konstatuoti, kad jūsų pateiktas pranešimas taip pat susišaukia su to, kas yra konstatuota mūsų ataskaitoje. E, mes manome, kad jeigu visas šitas paslaugas primtas domen, tai e, Europos mokesčių mokėtojai gaus e, geresnį produktą už tos pačias lėšas na, ir bus sumažinta administracinė našta, apie ką daug buvo kalbėta ir šiame komitete. Na, o dabar aš ir mano kolegos esame pasiruošę atsakyti į klausimus jūsų šio ataskaitoje. Ačiū komisija. Pirmininkė. Labai dėkoju komisijos vardu. Norėčiau pasveikinti šį auditorumų darbą. Jis iš tikrųjų pasirodė labai laiku ir rekomendacijos yra taip pat nepaprastai naudingos. E, mes e, dabar jau orientuojamės į būsimąjį programavimo laikotarpį ir iš tikrųjų tai yra labai gerai. E, e, Kaip jau buvo minėta, teismo atstovo tikrinti projektai buvo sies su keturiomis valstybėms narėmis, kurios e, vykdė bandomosius projektus ir suma bendra buvo maždaug 200 milijonų eurų. Ir tai yra E, tam tikras pogrupis investicijų, kurios apskritai teikiamos per struktūrinius fondus ir konkrečiai per e, e, RDF. Ir tai yra vienas iš pagrindinių europinių investicijų šaltinių investuojant šį pasektorį. sektorių projektai, kurie buvo sukurti. Na, aš manau, kad vėlgi reikėtų tik tai pasveikinti auditorumų išvadą, kad projektuose, projektai susiję ne tik su technologiniais sprendimais. Pirmiausia, turime kalbėti apie paslaugų nešamą naudą ir apie e, organizacinio struktūrų e, reformų potencialą, kas irgi yra glūdžiai su šio procesu. Mes taip pat galime tik tai pritarti auditorumams, kad e, tai yra sritis, kur per pastarosius dešimt metų vyko labai gilus pokyčiai ir ypatingai e, vėliausi įvykiai, kurie, kurias be abejo stebi ir kontroliuoja mūsų kolegos atsvaijantis e, e, kitam generaliniam direktoratui atsakingam už informacinę visuomenę. Be abejo, buvo sprendžiami tokie klausimai, kuriuose reikia dar užtikrinti tarpusavę saveikumą, geresnės paslaugos gyventams ir tai yra sparčiai evoliucionuojantis sektorius. E, be abejo, auditorumų ataskaita labai pravers e, sustiprinant tą žinę, kurią mes norime pateikti, vėlgi rengiant e, tolesnės taisyklės šios sektorius ateičiai, jog turėtumėm labai stipriai orientuotis ne į pačias technologinės sistemas, ne į jų tobulinimą, bet į tą efektą, kurį duoda investicijos. E, pirmiausia, į tai, kiek naudos atneša naujusios paslaugos. Be abejo, tai bus nelengvas uždavinys. Mes žinome, kaip sparčiai keičiasi technologijos, pasirodo įvairiausios naujos e, nešmenos, laikmenos, e, vairios priemonės ir e, visą tai leidžia vietos bergenėme lygmenyje pateikti geresnės paslaugas. Tai be abejo bus e, daug iššūkių e, atveriantis Andželis procesas. E, taip pat reikėtų kreipti dėmesį į auditorumų išvadas, jog kai kuriais atvejais e, e, nesėkmė, kuriant tokias sistemas ištiko, todėl kad finansavimas nebuvo deramai ištikrintas. Taigi, kaip ir pastebėjau, auditorumai reikėtų daugiau dėmesio skirti projektų vadybai. Mes be abejo orientuosimės į už projektų vadybą atsakingas institucijas, siekdami, jog uh, ateityje, ateities programos būtų gyvenamas dar sėkmingiau. E, Tikiuosi, kad mano kolegos iš e, didžiai e, informacinė visuomenė kurti e, duvas e, jums e, galbūt e, išsamesnė ataskaita, detalesnė ataskaita. Taip, e, aš vis tai vertinčiau, tačiau mūsų tikrai labai spaudžia laikas. Mes turime, turėjome jau baigti pos, e, anksčiau, dabar jau praktiškai 12. E, 12 val. Taigi tikiuosi, kad detalės jūs mums pateiksite raštu. Aš esu pranešėjas, taigi pasirgi kalbės labai trumpai. Komisija teisingai konstatavo, kad auditorumų ataskaita yra labai naudinga ir mes už ją labai dėkingi. Manau, kad šiame technologijų srityje, šiame technologijų sektoriuje, e, kuris labai sparčiai vystosi, kasmet atsiranda naujovių. E, Belieka tik tai konstatuoti, kad kiekviena valstybė narė turėtų parengti aiškę strategiją, turėtų būti atlikta aiškiai kiekvieno atveju e, kaštų ir naudos e, analizė. Taip pat labai svarbu mokytis vieniems iš kitų, taikyti geriausios praktikos strategiją, taip pat ir kitose valstybėse narise. Taigi pasimokyti vieniems iš kitų iš tikrųjų mm, visada verta. Šitas rytis, šitas sektorius dar e, labai jaunas, daug e, čia įvairiausių naujų procesų. Ir, kaip jau sakyta, Reikia mokytis tiesiog per veiklą. Nebenoriu daug kalbėti, matau, kad e, dar kitą kolegę noriu pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, socialistų frakcijos vardu norėčiau tarti keletą žodžių, tačiau taip pat ir uh, įtrio komitete, kur taip pat dirbu, buvo vakar surinkę mini klausimą dėl tokių projektų. Taigi, iš tikrųjų, daug dėmesio skiriame šiam klausimui. Taigi, valstybės narės ir jų administracijos turėtų uh, E, pasinaudoti technologijomis. Bet nepamirškime, kad tik tais 46 procentai europiečių naudos internetu. Taigi, prieš kurį laiką tur, jau turėtume sukurti lygią grečią sistemą, jeigu norime, kad visi piliečiai galėtų naudotis internetu. Taigi užtruks ilgai, kol 100 procentų galės naudotis internetu. Uh, Na, du dalykai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Labai džiugu tai, jo komisija dabar pripažino, kad tai nesusijęs su informacinių technologijų priemonių valdymu, tai yra paslauga, kuri teikiama piliečiams. Ir, e, pažiūrėjau, ir rezultatas ten yra megabaitai, serveriai ir technologiniai aspektai. Tai yra paslauga, kuri administra, kurią administracija teikia piliečiams. Taigi tai yra rezultatų vertinimo rodiklis. O kai dėl kaštų ir naudos e, santykio, tai turime suprasti kaštų ir naudos analizę plačiame kontekste, atsižvelgiant tai kiekvieno regiono specifinis uh, aspektus. Yra regionų, kur žmonės yra vyresnė amžiaus, kur yra regionų, kur yra mažiau įsivystę. Taigi reikėtų išvelgti regioninius skirtumus. Ir, aišku, nauda galbūt kažkur kainuoja brangiau negu kitur. Vis, viskas susiveda į regiono specifiką, regiono dydį ir taip toliau. O taip pat atliekant kaštų ir naudos analizę reikia atsižvelgti į mokymo kaštus. Tai yra kiek kainuoja apmokyti žmonės tiek, kad jie galėtų pasinaudoti tomis siūlomis paslaugomis. Tai čia turiu galvoje tiek tų žmonių apmokymą, kurie dirba su sistemomis, tiek ir piliečių apmokymą, kurie turėtų taip pat gauti daugiau žinių. Taigi Na šiaip esame labai patenkinti audito rūmo ataskaitą, jį parengta labai laiku, ypač juolab, kad mes dabar kalbame apie skaitinę darbo tvarkę, elektroninių paslaugų, elektroninio valdymo paslaugų paslaugas ir taip toliau. Ačiū. Oh, sorry, I've... Atsiprašau, poniai Spir. Uh, Jūs laukia vien tik tais komplimento, ar norėtumėte ką nors pasakyti apibendrinimas diskusijas? Tikiuosi glaustai. Labai trumpai. Na, prisimena ankstesnę specialią, ypatingą ataskaitą. Ten komisijos atžvilgių daroma gan neigiama išvada. Tai mūsų ataskaitoje komisijos veikla iš esmės įvartinta teigiamai. Ir aišku, nors vis dėlto mes, aišku, esame suformulavę tam tikrų rekomendacijų. Taigi mūsų išvada labai aiški. Elektroninio valdymo e, paslaugos su atitinkama parama prisidėjo prie to, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos elektroniniu keliu. Bet galbūt kitame periode komisija galėtų atsižvelgti tas mūsų rekomendacijas pateiktas ataskaitoje ir atsižvelgti ir tuos mūsų vardytus neigiamus aspektus prieš formuluodama pasiūlymus. Taigi aš manau, kad komisija kitame periode formuluodama strategiją tikrai turėtų atsižvelgti mūsų ataskaitos išvadas. Na, o ataskaita yra subalansuota ir atsižvelgta į vairias institucijas, kokobų komisijas ir tai pirmas įkirinkta ataskaita šioje srityje. Aišku, darbai čia nesustos, bus tesiami ateityje. Ir nebejoju, kad mūsų išvados iš tikrųjų duos apčiopiamas naudos suinteresuotams subjektams. Pirmininkas, tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Šiandien dėkoju visiems ir norėčiau visiems palinkėti e, e, linksmų šventų kalėdų ir sėkmingų naujų metų. Na, pradėsime koordinatorių posėdį, tačiau prieš tai paprašysiu E, iš salės išeiti visų, kurie nėra koordinatoriai. Ačiū.